Uh, good afternoon, uh, dear friends. Labadiena, mėly draugai. Stoa tyrimo pristatymas kalbų lygybė skaitmenėme amžiuje žmogiškosios kalbos projekto link. Puikus projektas, puikus pranešimas. Mes aptarėme šį klausimą kartu su kultūros komitetu. Ačiū už jūsų dalyvavimą. Pane Kamervert, kuri yra naujoji kultūros komiteto pirmininkė ir su kuria tikimės tęsti gerą bendradarbiavimą tarp mūsų komitetą, atsiprašė, kad negali apsilankyti šiame posėdėje. Taigi pradėsime nuo tyrimo pristatymo, e, kuris e, vienodai įdomus ir kultūros komiteto, ir mūsų komiteto narams. Bus pristatyta apžvalga, kokia yra žmogiškosios kalbos technologijų būklė. Tai yra programinės sistemos skirtos dirbti su žmogiškosiomis kalbomis, žmonių kalbomis, visomis formomis. E, šnekos, raštu, raštiškos kalba. Ir kokie iššūkiai kyla šiam kalbų technologijų sektoriui. Mes iš įvairių ir vertimo žodžių, ir vertimo žodžių. Mes žinome, kad e, tai gali būti labai svarbu ateityje. Turime taip pat žvelgiama ir kalbų barjerų ekonominį poveikį ir socialinį poveikį to, kad nėra subalansuotos technologinės paramos visoms Europos kalboms. Na, bet mūsų dar laukia tolimas kelias, ko gero, 15 metų ar panašiai, ir ir tai yra labai svarbi tema Europai, kur yra daug kalbų. Žmonėms, žmonėms reikia komunikuoti įvairiomis kalbomis tarp valstybinių mastų. Ir mes norėtume jaustis kaip žmonės Kinijoje, pusantro milijardo žmonių, kurie gali keliauti iš vienos vietos į kitą, daugiau mažiau, vienas kitą suprasdami, galbūt ne visiškai, bet vis tiek. Mums reikia tai tuo pat metu, tuo pat metu propaguoti bendrą tapatybę, mažinti kalbų barjerus, barjerus, kas prisideda prie ekonomikos ir visuomenės vystimos, taip pat atsverdesnės galimybės ir skaitiniai rinkai. Šis tyrimas pateiktas jums tarp posėdžio dokumentų. Na ir pradėsime pirmiausia nuo stovo pristatymo. Prašau stovo atstovą. Kaip e, tyrimo autorių, pana Rivera, pristatyti šį tyrimą. 10 minučių. Ačiū, ponia Buzakai, ačiū Jums visiems už tai, kad apsilankėte čia aptarti šią labai svarbę Europai temą. Aš dėkuoju to skyriui, kuris dalyvavo rengiant šį tyrimą, siekiant išanalizuoti kalbų e, įvairovę ir technologijų situaciją skaitmenėme amžiuje. Mes aptarsime įvairias temas. Pirmoji tema yra daugia kalbystė Europoje ir kaip, tai, kokį poveikį tai turi ekonomikai ir visuomeniai. Antras tema yra kalbų technologijų būsena ir tendencijos. O trečia tema kalbų technologijų sektorius, pramonė, moksliniai tyrimai ir politikos galimybės Europoje. Taigi grįžtant prie daugia kalbystės Europoje. Pirmiausia, Europoje yra 28 oficialios kalbos ir daugiau kaip 60 nacionalinių ir mažumų kalbų. Daugia kalbystė yra vienas didžiausių turtų ir šioje kultūrinėje įvairovėje. Žemėlapėje matome visas kalbas ir dialektus, kurie naudojami Europoje. Tačiau įvairovė yra ir viena kliučių, kuriant integruotą Europą skaitminėme amžiuje. Pamatysime kai kurių skaičių ir pavyzdžių. Pavyzdžiui, daugiau kaip 60 procentų europiečių negali bendrauti angliškai. Yra dėlių skirtumų tarp šalių. Ta prasme, kai kuriuose daugiau kaip 80 procentų gyventojų negali komunikuoti angliškai. Pavyzdžiui, Vengrijoje, kitose e, tas skaičius e, siekia tik 20 procentų, pavyzdžiui, Niderlanduose pagal scenarijų, kuomet galėtume panaudoti šešias daugumų kalbas Europoje - ispanų, e, anglų, vokiečių, lenkų, italų ir prancūzų kalbas. Visgi 15 procentų europiečių lieka be bendrovės. 11 šaulių, tik taip mažiau nei pusė gyventojų galėtų kalbėti šiomis kalbomis. Problema dar sudėtingesnė dėl to, kad yra didesnė kalbinė spraga priklausomai nuo piliečių įsilavinimo ir socialinės situacijos. E, svarbiausia yra švietimas, ar mokėsi angliškai ar ne. E, mokymasis universitete maždaug 40 kartų padidina galimybę, kad žmogus kalbės angliškai. Taigi, ta kliūtis labiausiai susijusi su e, švietimu, amžiumi ir kitomis socialinėmis charakteristinėmis. Tai ne vien tik tai socialinė spraga. E, tačiau ji turi socialinės ir ekonominės pasakmes, migrantojų integravimas, darbuotojų judėjimas, galimybė pasinaudoti viešosmis paslaugomis, galimybės, kurios, galimybės, kurias suteikia prekyba. Na ir e, matome, kad e, tas skaičius piliečių, kurie yra keliavę į kitas Europos šalis dirbti ir gyventi, gyventi yra tik tai 6 procentai kalbinė kalbų kliūtis yra viena didžiausių problemų. Remiantis mūsų analizę, kalbų kliučių nugalėjimas šį skaičių padidintų nuo 6 procentų iki 16 procentų. Tai yra daugiau kaip 3, 3 kartus daugiau žmonių galėtų keliauti į kitas šalis. O kalbant apie verkybą, tai labai svarbus, kad rinka mūsų tyrimas rodo, kad yra didelė rinkos fragmentacija pagal šešias e, zonas ir paimsime Vengriją kaip pavyzdį. Šiuo metu Vengrijoje Europos piliečių skaičių perkančių iš kitos Europos šalis internetu yra beveik nulis. Per kitą scenarių be kalbų sena, kliučių e, tų tokių aktyvių prekiautojų padidėtų iki 6 milijonų. Taigi toms šalims būtų e, galimybė nugalėti nu, nu, kliūties panaikinimas e, elektroninėje komercijoje. Kitas klausimas yra, kaip kalbų technologijos gali prisidirti prie tų barjerų panaikinimą. Kalbų technologijos e, randamos įvairiose skaitmeninėse sprendimuose, pavyzdžiui, mobiliuose telefonuose, pavyzdžiui, kaip programa Cortana, yra trys E, skaitmeninių technologijų rūšis. Mašininis vertimas yra vienas svarbiausių technologijų, e, vengiant kalbinių kliučių dėl naujų požiūrių pagristų e, besimokančių neuronų tinklų, remiantis kompiuterių gale. Tai gali padėti galiausiai nugalėti kliučių barjeras. Čia matome Google e, neuroninį modelį. Svarbiausia čia yra, kad Google teigia, kad jie yra arti to, kad pasiektų žmogiškojo vertimo kokybės panaudodami šią technologiją. Tikimasi, kad tolimoje ateityje šis technologijos pasieks tokį lygį, kuomet bus galima teikti žmogiškojo vertimo kokybės vertimą, kurį vykdys kompiuteriai. Šie modeliai, šios technologijos remiasi duomenimis. Tai reikia turėti duomenų įvairiomis kalbomis, kad tos technologijos veiktų, nes jos yra pagrystos e, dideliai duomenų kiekio apdarojimo. Tačiau, ką matome Europoje, Europos tam tikrose šalise, yra didelis disbalansas e, duomenų įvairiomis kalbomis. Vienas tyrimas atliktas prieš keletą metų rodo, kad kai kuriuose šalise, kai kuriuosiomis kalbomis paramos e, dydis yra mažas, menkas arba šis neegzistuoja. Taigi nemažai e, Europos kalbų tiesiog nyksta skaitmeninėje erdvėje. Tai yra problema. Kitas klausimas. Kokia yra padėtis e, tyrimų ir pramonės sektorių kokia yra technologija pažanga. Interneto ekosistema dominuoja ne Europos bendrovės, daugiausia amerikiečių. Todėl anglų kalba yra viena stambiausių e, kalbų interneto ek ekosistemoje. Matome, koks yra skirtumas tarp anglų kalbos internete ir kitų kalbų. Bet yra apie 500 bendrovių Europoje dirbančius šioje srityje. Na, skaičius bendrovių yra gana didelis, tačiau problema yra ta, kad daugiausia tai yra mažos arba labai mažos bendrovės. Daugiausia tai yra bendrovės turinčios mažiau negu 200 darbuotojų, o ketvirtis šių yra mikro įmonės turinčios mažiau negu 10 darbuotojų. Taigi ir fragmentacija yra didelė. Kalbant apie mokslinio tyrimo sistemą, Europa turi, turi senas e, tyrimų tradicijas. Yra būta ir sėkmingų projektų, pavyzdžiui, Mozės projektas, e, Europos komisijos projektas, tai yra atviro kodo mašinų, mašininio vertimo projektas. Tačiau galima pasakyti, kad ta tyrimų ekosistema nesėkmingai dirbo ir nestimuliuoja pramonės e, kad investuotų į tokias technologijas. Taigi yra dideliai iššūkiai Europos pramonė šioje srityje, susfragmentacijos problemos, daug Europos bendrovių nupirktas didelių bendrovių, daugiausia amerikiečių bendrovių. Ir Europoje vykdoma izoliuota mokslinio tyrimų veikla. Reikia didelio koordinavimo Europoje vykdančias iniciatyvas, reikia didinti efektyvumą, keičiantis e, žiniomis, infrastruktūra ir ištekliais, ne tik didelių, bet ir mažų kalbų atveju. Ir reikia plėsti Europos bendrovės, kad turėtume galingesnių, didesnių bendrovių. Dėl politikos ką daro Europos administracijos. Galime, matome, kad šios technologijos yra labai svarbios, kadangi Europa yra daugia kalbė aplinka ir tokia technologija padeda išspręsti tam tikrus iššūkius, tai reikėtų tikėtis paramos iš Europos institucijų. Tačiau tiesa yra ta, kad išanalizavęs daugiau kaip 3000 techninių, politinių ir strateginių dokumentų, kuriuos ir parengė komisija ir parlamentas, Rezultatai yra nuvilintys. Matome, kad yra didelė spraga, lyginant tai, kokias temas apima šie dokumentai, pavyzdžiui, internetą ir nuotolinę e, kompiuterį ir e, technologijas susijusias su žmonių, žmogaus kalbomis. Daugelis, daugelį šių e, dokumentų šios technologijos yra nesvarbios. Tai atsisirbi ir komisijos dokumentuose. Galiu pateikti pavyzdį. Skaitmeninės rinkos strategijoje tik tai trumpai paminėtos daugia kalbės paslaugos. O iš tyrimo metome, kad kalbų barjerai yra vieni svarbiausių barjerų e, integruotai skaitmeniniai rinkai. Todėl stebina tai, kad ši svarbi tema neatsispindi institucijų dokumentuose. Mes siūlytume kaip institucinę politiką turti priemonės, kad ši politika būtų tinkamai vertinta. Mokslinio tyrimo politikos rytėje reikia stiprinti tyrimus žmogu, žmogiškosios kalbos technologijų prasme ir propaguoti Europos e, kalbų technologijų platformas, ne tik anglų, bet ir kitų kalbų atžvilgių, kad būtų stengiamas panakinti spragą tarp įvairių kalbų. Taip pat reikia skatinti žmonių informatumą, ne, įmonių informatumą apie tai, kiek lemia tos technologijos. Mes, mums atrodo, kad mes nesuprantame, kokią svarbią paslaugą šios technologijos gali teikti Europai. galima būtų kurti e, viešus ar mišrius e, fondus, plėtoti tas technologijas ir taip pat e, padidinti žmonių susidomėjimą tomis technologijomis. Galima būtų siūlyti viešas paslaugas kad būtų galima tas teikti viešasias paslaugas Europoje įvairiomis kalbomis ir tuo pačiu paremti ir Europos pramonės įmonės. Taigi, tokios būtų svarbiausios išvados. Visų pirma, kad kalbų kliūtis yra svarbios ir turi svarbių socialinių ir ekonominių pasakmių. Kalbos technologijos tobulėja labai greitai jos suteikia Europai galimybę nugalėti tas kliminės kliūtis. Europos pramonė, atrodo, nėra pasirengusi susidoroti su, su šiuo iššūkiu dėl didelės fragmentacijos. Politikos prasme, e, politikų svarba nesispindi e, Europos e, politikoje, ir mes siūlome keletą būdų, kaip bandyti spręsti šias problemas. Ačiū. Ačiū, ačiū už Jūsų pasisakymą. Ir norėčiau pasveikinti mūsų kolegą, buvusi Europos parlamento ir įtre komiteto narį Vitorijų Prodė. Ačiū, kad atvykote Mes jūs prisimename labai gerai, bent jau kai kurie iš mūsų. Ir jūs tikrai visada labai laukiamas Europos parlamente ir mūsų komitete. Jūs um, buvote labai aktyvus mūsų komiteto narys. Labai jums ačiū. Jeigu norėtumėt pasisakyti, būtų tikrai puiku. Pirmininkė mane labai sujaudino šis momentas. Po 12,5 metų grįžau į šią vietą, kuri man buvo tokia svarbi, svarbi mano gyvenimui, mano supratimui apie tai, kokios yra pasaulio žmonijos ir pramonės problemos. Aš visada Turiu tą dvasę, kurios išmokau iš jūsų ir savo kolegų. Ačiū pirmininkė už tai, kad e, leidote man suteikėte tokią galimybę tiesiogiai kreiptis į kolegas ir buvusius kolegas šioje vietoje, kuri man buvo tokia svarbi. Ir visai sąjungai svarbi. Ačiū Jums labai. Ačiū Vitorijo. Mes e, ne tik buvę kolegos, mes e, esame kolegos. Jūs buvęs parlamento narys, jūs dabar lankytojas. Buvę komiteto nariai gali būti lankytojais, taigi jūs toks ir esate, jūs tebe dalyvaujate mūsų darbe. O dabar pereikime prie e, diskusijų. Ponas Paul Rubik. Niekas mūsų komitete nepasikeitė, kaip matot, Vitorijo. Polis yra STOR vicepirmininkas, tai galbūt um, paprašysiu jūsų pasisakyti. Bedanken. STOR äh, ist ja. Ačiū labai už pristatymą, kuris čia buvo pateiktas prelegentui. Jūs kalbėjote apie tam tikrus technologinius variantus, kurie e, ateitie leis sulaukti mums pasitikėjimo. Tai yra labai svarbu, atremiant e, technologinius iššūkius. Taip pat e, kalbėjote apie tarptautinį judumą, apie tvarų tarptautinį judumą, apie planetos išteklius, kurie turės būti naudojami e, kaip galima geriau. Kita, trečia, mes turime realų pasaulį, tačiau turime ir virtualų, kuris atspindi realybę. E, reikės pagalvoti, kaip e, spręsti, pavyzdžiui, tokias problemas, kai keliaujantis žmogus pasijunta, lėktuvu pasijunta blogai, lėktuve atsiduria toje šalyje, kur niekas nekalba jo kalba. Tai čia reikėtų pagalvoti apie priemonės, kurias pasitelkus būtų galima susišnekėti. Uh, suprasti vieniems kitums. Žinoma, tai yra milijardus kainuojančios technologijos. Ehm, Na, praeitais metais aš lankiausi Silicio slėnyje. Ir mums e, sakė, E, silikono, silicio slėnio atstovai, kad išdalino 500 tūkstančių e, iPhone'ų. Ir paaiškėjo staiga, kad daugelis iš žmonių nemoka nei skaityti, nei rašyti, todėl kartu su kinais jie išrado naują kalbą, kas sakykime, visai dar negirdėtas beprecedentinis atvejis. Galų gale mes suprantame, kad kalba yra ta kliūtis, kuria atsiranda tarp žmonių, tarp kultūrų. Ir tai yra natūrali kliūtis. Žinoma, e, išsprendus kalbos barjero klausimą galima sutaupyti labai daug pinigų. E, Mes jau pradėjome apie tai kalbėti ES. Labai svarbu nepamiršti, kad e, yra toks dalykas kaip kalbų vidaus rinka. Reikalingos įvairios struktūros, kurias reikia steigti. Žinoma, Europoje reikia skatinti daugia kultūrę aplinką ir kultūrą, e, tačiau Kita vertus, Europoje mes turime 24 kalbas, kurios naudojamos vienu metu. E, su Google galima versti į visas 24 kalbas iš karto. Taigi, kaip matote, tai yra didžiulės rytis, e, kuri galėtų būti patikėta dirbtiniam intelektui dar yra virtualus pasaulis ir tikiuosi, kad titrė čia tikrai neš savo didžiulį indėlį. Yeah. Ačiū, ponas Saudargas, idėjos autorius šiandien aptarti šią, šį dokumentą. Ačiū, pirmininkė, aš norėčiau padėkoti Jums ir pagirti už puikų tyrimą, kuris buvo atliktas patyrusių mm, mokslininkų ir ačiū Poliui už tai, kad pritarė šiai idėjai. Aš nekomentuosiu paties tyrimo. Tyrimas, jį verta įsigilinti, ten yra tikrai daug gerų minčių, bet norėčiau pateikti keletą pastebėjimų. Pirmiausia, ką turi Europa? Europa mm, turi daugia kalbį, daugia kultūrį paveldą ir gerą kalbų politiką įtvirtintą sutartyse. Europoje taip pat yra didžiulis mokslinių tyrimų e, ir plėtros potencialas, bet ko Europa neturi, tai ji neturi daugia kalbystės ir daugia kultūriškumo politikos skaitmeninėje erdvėje ir skaitmeninėme amžiuje. Ir Europa atsilieka šiuo požiūriu, kaip jau buvo pasakyta. Kalbant apie kalbų technologijas, pagrindiniai dalykai yra daromi ne Europoje. Europoje daroma tikrai pakankamai daug, bet to negana. Mes turime dabar jau tyrimą ir tyrime nurodytos tam tikros politikos kryptis. Taigi mes turime toliau siekti sukurti tinkamą Europos e, kalbų politiką skaitmeninėme amžiuje. Ir galiausiai gal pavyzdį pateiksiu. Buvo paminėtas Google pavyzdys ir matėme ekrane Google padarė nemažai pažangos e, susijusios su kalbų technologijomis ir atitinkamų kalbų, e, e, atitinkamų tinklų naudojimu. Europoje buvo padaryta nemažai darbo. Google įsigijo DeepMind, kurie yra įsisteigę Londone. Europoje mes turime didžiulius projektus ir Euronets platformą ir kodėl e, ne Europoje yra tie proveržiai. Aš tikrai ne prieš e, tos projektus, bet turime galvoti apie lėšas ir susitelkti savo pastangas į konkretų tikslą. Tai nieko keisto. Mes kalbame apie E, žmogiškosios kalbos technologijas. Mums reikia tokio projekto ir galbūt projekte mes galime parengti atitinkamą rezoliuciją. Ačiū, panas Tošinovski. Ačiū pirmininkė. Nekartosiu to, ką sakė e, prieš mane kalbėjusieji. Aš kaip stovim grupės narys įsitikinęs, kad e, šio tyrimo nauda yra didžiulė, jis pabrėžia kalbų svarbą. Ir galimybę naudotis algoritmais ir matematiniais modeliais, įveikiant su kalba susijusias kliūtis. Europoje turime mm, svarbų istorinį paveldą ir kalbos. Įvairiomis kalbomis sukurta daugybė literatūros kūrinių. Taigi Europai tai labai svarbus aspektas. JAV tas aspektas nėra toks ryškus. Europoje sunku pasakyti, kuri kalba svarbesnė už kitas. skirtingos kalbos buvo naudojamos Europoje tūkstančius metų. Matematinis vertimas, matematiniai metodai vertime visada buvo labai sudėtinga sritis, bet e, jie iš tikrųjų padarė pažangą ir padėjo mums parengti tinkamus metodus naudotinus šioje ir kitose srityse. Taigi Aš sutinku, kad tai yra tikrai labai svarbi tema. Europoje mes kalbame daugybę kalbų ir nieko tas nestebina. Bet vis dėlto Amerikoje šioje srityje e, pasiekta daugiau pažangos, nors e, jie kalbų vartoja mažiau. O sto užduotis yra parodyti, kurie kryptimi toliau bus einama vertimas naudojantis bet kurią technologiją. Yra svarbi tema, studijuojamos, studijuojami įvairūs um, susiję elementai. Ir tai yra, ko gero, viena iš uh, labai svarbių mokslinio tyrimų sričių. Ačiū, ponė Nyblė. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch von meiner Seite zunächst ein herzliches Dankeschön für die. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau padėti, pradėti nuo padėkų už pasisakymus. Aš, o savo pasisakymą norėčiau pradėti nuo padėkų ponui Rubikui. Ir taip pat kolegų sėdinčiam už manęs, kuris ėmėsi iniciatyvos. Jau ne vienerius metus Jis gynė multilingvizmą Europoje ir jis nuolatos šią temą e, įstato kaip mūsų prioritetą. Kalba yra e, kultūra, kalba yra padeda daugia kultūrę aplinką išlaikyti, todėl daugia kalbystė turi būti išlaikyta Europoje. Ačiū už šią iniciatyvą, aš nemanau, kad mes turime tuo apsiriboti, tiesiog dabar turėtum jau galvoti apie kitus etapus ir pereiti prie didesnio e, greičio. E, žinoma, labai gerai, kad kiekvienas kalba, kalbėtų savo kalbą, tačiau reikėtų dar toliau nueiti, negu jūs e, įsivaizdavote savo projekte. Kitaip tariant, reikėtų pagalvoti, kaip naudoti technologijas, kad galima būtų techn... E, multilingvizmą naudoti vis Europos Sąjungoje. Aš manau, kad įvairūs bandymai vykstantis šią linkmę yra labai neblogi. Na, žinoma, galima kritikuoti, kad anglų kalba dominuoja internete, tačiau reikėtų ieškoti teigiamų išeičių, kad mūsų e, kalbinė, kultūrinė įvairovė būtų skatinama naujų technologijų ir naujų e, ryšio priemonių ar žiniasklaidos priemonių pagalba. Galbūt e, kažkoks naujas požiūris reikėtų lengviau tą įgyvendinti. Žinoma, reikėtų pagalvoti, kaip išsaugoti tą daugia kalbystę Europoje. E, na, e, praeitais metais e, Junktinė karalystė nusprendė palikti Europos Sąjungą. Dabar reikėtų galbūt pagalvoti, kai jau jie galutinai išeis iš Europos e, Sąjungos, gal, galbūt reikėtų pagalvoti apie kalbos, kalbų statuso persvarstymą. Tačiau žinoma, kai jie iš tikrųjų išeis. Ačiū toliau Jaromir Kavalyčiak. Žemame tlumočenį. Ačiū. Ačiū, pasinaudosiu e, vertimo galimybėmis ir kalbėsiu gimtąją kalbą. Aš norėčiau pakalbėti ir tai, kaip žvelgiama į kalbų šeimas ir faktą tai, kad kai kurios kalbų šeimos naudoja panašią sintaksę. Mašinėme vertime labai dažnai, panaudojant mašinį vertimą, dažnai galima išversti laikraščių straipsnius, kitus tekstus. Tačiau, kai tik tekstas yra labiau techninis, susiduri su tam tikrais posakiais, e, išaiškai e, posakiais, kurie naudojami tam tikrose srityse, tam tikrose disciplinose, ar tai būtų metalo apdirbimas ar panašiai. E, Aš tai žinau, nes aš ne, esu dirbęs tikrinamas tokius e, vertimus, užtikrinant, kad techninė kalba būtų teisinga, panaudojant mašinį vertimą. Tuomet pasirodo, kad tai yra gana sunku ne tik užtikrinti, kad sintaksė būtų teisinga ir patys žodžiai, bet taip pat užtikrinti, kad technologinė prasme, techninė prasme tekstas būtų teisingas. Tam dar prireiks laiko. Aš norėčiau pasakyti, kad kai kalbame apie daugia kalbystę, tai kiekvienas e, turėtų kalbėti savo gimtają kalbą. Todėl aš e, pats bandysiu taip daryti. Taip pat tarp mūsų yra Europos komisijos atstovas, ponas Marko Marcela iš Connect generalinio direktorato. Prašiau, prašiau, kad jūs komentaras netruktų ilgiau kaip vieną minutę, nes e, ministrai jau laukia prie salės durų, tačiau e, aišku, noriu pabrėžti, kad komisija, aišku, yra su mumis. Ačiū mūsų pirmininkė. Taip, tai mes džiaugiamės e, šiuo tyrimu. Aš sakome, stoa veiklą, darbą ir mes pripažįstame pastabą, pastangas, kad, e, kad technologijos naudojamos būtų kalbinių kliučių mažinimui ir tai turi, aišku, ir socialinių ir ekonominių pasiekmių, jeigu tos kliūtis taptų mažesnės. Todėl įdomu pastebėti, kad net technologinė prasme yra skirtumų kaip traktuojami kalbiniai ištekliai ir kalbų duomenys. Taip pat mes džiaugiamės tuo faktu, kad e, jūsų indėlio pripažinimas, kad komisija prisideda prie šios sektoriaus naujovių tiek mašinio vertimo sistemų, neuroninių sistemų, pasimokančių sistemų plėtojimui. Todėl mes lauksime e, šios studijos įnašo ir tęs, e, stebėsime E, daug toliau skirt, e, po, po, po, pokyčius. Na, ačiū labai, jūs taip pat galėjote kalbėti savo gimtąją kalbą, bet kaip ten bebūtų, dabar kolega Langen. Aš norėčiau paremti šią studiją, jau 23 metus esu parlamentaras Europos parlamente. Mačiau kaip mūsų organizacijoje pamažu e, nuosavą kalbą užleidžia pozicijas anglų kalbai. Kaip matome, kaip anglų kalba dominuoja visur, kur dirbame, visuose darbuose, kai pagalvojame apie techninius įvairius e, dalykus, tai suvokiame, kad tiek administracija, tiek mes, tiek e, įstatymų leidėjai pradėtų galų gale taikyti e, praktikoje principą įvairovėje vienybė. Jeigu dabar nu, nu, nuvyks, nuvyk, nuvyktumėte į New Yorką, į kosmoso muziejų, pamatytumėte, kad ten keturiomis kalbomis viskas pristatyta. E, Europos parlamentegi viskas e, viena kalba, na, daugiausia dviem. Kitos svarbos, svarbios kalbos kaip ispanų arba anglų lieka pamirštos ir dėl to mums reikėtų savo pačių politiką peržiūrėti, net jeigu e, Jungtinė karalystė išeis iš ES. Yra dar kai kurių valstybių, kurios ją tebe naudoja, bet turbūt jau tai nebebus pati didžiausia kalba. Ačiū, Verneri, ačiū. E, už tavo pasisakymą. Kartais pamirštame savo gimtasias kalbas, bet o kaipgi suskalbėsime koridoriuose, kur neturime vertėjų vaikščiojančių iš paskos. Kažkokiu būdu turime kažkokią bendrą kalbą susikalbėti. Čia e, reikalas yra visiškai kitos ir tu esi visiškai teisus. Na ir prašau dar mūsų profesionalą pabaigai pasisakyti dar, nes turime labai mažai laiko, ministrai jau laukia už durų. Well, thank you very much. Um, I think we have... Labai ačiū. Šiandien, matau, manau, e, buvo šiek tiek diskutuojama apie mūsų gimtasias kalbas ir kaip jas naudoti e, bendraujant. Tai yra svarbu Europai. E, Europai daug kalbų ir kaip pasiekti, kad visi galėtų kalbėti savo gimtąją kalbą ir gautų visas paslaugas Europoje. Tai yra tema, kuri nelabai buvo žinoma Europos politikoje iki šiol, ir, nes nebuvo tikro sprendimo ir dėl to anglų kalba tapo darbinė kalba. Tačiau dabar su technologijų pagalba turime sprendimų, kad daugia kalbystė Europoje yra labai svarbi ir dėl to E, tokie sprendimai turėtų būti vieni svarbiausių. Labai ačiū, lauksime e, e, jūsų darbo tesinio. Mėly kolegos ir kolegės, perinama prie kito klausimo, 12 klausimo, 12 punkto.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 Uh, friends, late... Mėly draugai, ponios ir ponai, pradėkime mūsų sustikimą su ES tarybai pirmininkaujančiams Maltos ministrais prioritetai komunikacijų politikos ir bendros organinės rinkos rytyje, ponas Emanuel Malilija, Maltos konkurencingumo ir skaitmeninės jūros, jūrų ir paslaugų ekonomikos ministras ir prioritetai mokslinio tyrimų, inovacijų ir kosmoso srityje. Ponas Kris Adžius, Kris Adžius, kuris yra Maltos parlamentinis sekretorius, atsakingas už mokslinius tyrimus, inovacijas, jaunimą ir sportą. Ši diskusija yra mums e, labai svarbi, norėtume aptarti su jumis ir ENISA, skaitminę bendrąją rinką, skaitmeninės jūrų paslaugas, paslaugų ekonomiką, konkurencingumą, GNC, technologinį institutą, ITER jūsų pirmininkavimo metu šie klausimai bus svarbu, svarbu, labai svarbus. Na ir kitas klausimas, prima iniciatyva, apie kurią kalbėjome vos prieš keletą valandų. Naujas telekomų kodeksas ir tarptinklinio ryšio dokumentai skaitminės politikos kontekste. Primenu nariams, kad galėsite užduoti klausimą ir Pirmiausia, išklausysime prisistatymus. Gal galėčiau paprašyti labai. Norėčiau pasveikinti Jūs, pana ministrai, atvykusius į Europos parlamentą. Labai ačiū, kad atvykote. Mūsų komitetas jaučiasi esas atsakingas už mano paminėtas sritis - telekomunikacijų politiką, skaitminę rinką. Ir galbūt galėčiau paprašyti ministrą Malyje pradėti mūsų diskusiją. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pakalbėsiu apie bendrą mūsų šalies pirmininkavimo programą maltiečių kalba, o po to perėsiu į anglų kalbą ir pakalbėsiu apie mūsų prioritetus. Per pastaruosius 60 metų Europa buvo taikos vystimos ir vilties pavyzdys. Ši sėkmė buvo Europos projekto pionierių dėka. Tuo pat metu, kai daug kas skeptiškai žiūrėjo į tai, kiek mus gali laukia sėkmė, ar mes galėsime dirbti kartu. Artėjant 60-osios Europos projekto metnėms, mums Maltai, mažiausiai ES šaliai, tenka na, galimybė pirminkauti ES taryboje. Šiuo momentu mes kartu turime apsvarstyti praėjusius 60 metų ir turime pareigą išsaugoti tai, ką esame įgyję ir taip pat kalbėti apie to, šio projekto naudą mūsų piliečiams, naudą, apie kurią dažnai pamirštame. Tai yra puikia proga taip pat e, pažvelgti į priekį. Europai reikia naujo pagreičio, o pastarojo meto pokyčiai visoje Europoje rodo, kad ES reikia priartėti kur kas arčiau žmonių, komunikuoti daug veiksmingiau apie tas svarbias priemonės, kurių įmasi, kad suteiktų piliečiams daugiau galimybių gyveninti savo svajonės ir siekius. Politiniai įveikiai kurias patyrėme praėjusiais metais, paženklina mus visus. Reformų būtinybė niekada nebuvo svarbesnė, o tas e, raginimas priartėti prie žmonių nebuvo niekada aiškesnis. Praėjusiu metu įvykiai Europos projekto pagrindus e, pakeitė tiesiog. Ir Malta yra pasirengusi nešti savo įnašą į Europos projektą. Mes tikėjusi, kad mūsų pirmininkavimo metu, mūsų darbo taryboje ir su parlamentų dėka Europos Sąjunga taps stipresnė, galingesnė. Žinoma, šeši mėnesiai yra labai trumpas laikas. Na, o mes norėtume pastumėti į priekį kai kurios projektus ir tuos projektus padaryti svarbesniais. Mes esame visgi realistai ir suprantame, kokie yra pribojimai Tačiau mes žinome, kur yra mūsų stipriosios pusės. Todėl mūsų delegacijos taryboje bus po pašnekovai be slaptos darbo atvarkės. Tuo pat būdu mes dirbsime ir su Europos parlamentu, bet remdamėsi bendradarbiavimo ir sažiningumo dvasia. Tai, kad mūsų ministras pirmininkas, jo pavaduotojas, finansų ministras ir opozicijos lyderis, kurie visi ir abu Europos parlamento nariai, tai reiškia, kad mes puikiai suprantame, koks svarbus yra Europos parlamentas, nes jūs esate tiesioginiai Europos piliečių atstovai. Ir mes džiaugiamės, didžiuojamės galėdami pirmininkauti ES tarybai tokiu metu šviturys, kuris nušvies mums kelią pirmkavimo metu, turėtų suteikti naują pagreitį visame darbe, jeigu mūsų mes artėjame su piliečiais, su, kaip vartotojais, kaip piliečiais. Ir dėl to mes numatėme šešis prioritetus - migracija, saugumas, bendroji rinka, kaiminystės politika, socialinė įtrauktis ir jūrų sektorius jūrų ekonomika, nes manome, kad mūsų e, tautoms yra rūpimų dalykų, kuriuos reikia išsakyti. Na, o dabar, ponia Busga, jums leidus, aš pakalbėsiu apie mūsų programą, kuris susijusi su jūsų komiteto kompetencijos sritimi. Pirmininkė, vicepirmininkai, gerbėmiai parlamento nariai. Labadiena, noriu padėkoti visiems už šiltą prieimimą. Man didelė garbė būti pakviestam į įtrė komitetą, pristatyti e, skaitminius prioritetus, kurios išsikėlė Maltos, Malta pirmininkavimo metu. Nuo paskirimų ministrų atsakingų už skaitminius reikalus aš stengiausi susitikti su kaip galima daugiau iš jūsų. Tokie susitikimai mane ir mano komanda informavo apie tai, kokie rūpi prioritetai Europos parlamentui skaitmeninės rinkos srityje. Aš visada manau, kad atviri komunikacijos kanalai su teisės aktų leidėjais yra labai svarbus siekiant sėkmės pirmininkavimo metu. Ir galiu patikinti Jūs, kad iš savo pusės mes tenksime palaikyti tuos komunikacijos kanalus, palikti atvirais e, viso pirmininkavimo metu. Kaip e, valstybė saloje, be fizinių jungčių su Europos žemynu, Europa jautriai žin, reaguoja į junglumą ir skaitmeninės e, rinkos naudą. Skaitinė era yra kupina naujų galimybių kurių buvo neįmanoma įsivaizduoti vos prieš keletą metų. Tos galimybės, kuria augimą ir darbo vietas. Todėl labai svarbu stengtis ne tik užbaigti skaitinės rinkos kūrimą, bet taip pat siekti užtikrinti, kad tai, ką įdėksime, būtų, atitiktų mūsų tikslus ne tik dabar, bet ir ateityje. Tad e, šiame kontekste ir bendradarbiavant su mūsų trejato partneriais e, ir Europos parlamentu, kaip vienu iš teisės aktų leidėjų, leidėjų Malta ketina e, siekti gyvendinti ir visiškai ambicingą darbo tvarkę. Mes ir toliau tęsime vertingą darbą, kurį atliko mūsų partneriai iš Niderlandų ir Slovakijos. Ir stengsime užtikrinti, kad būsimas trejatas turėtų tvirtus pagrindus ateičiai. 5G technologijos artėjimas turi, e, jam turime būti pasirengę. Tai yra galimybė Europai būti e, technologijų priešakinėse linijose. Skaitmeninė sujungta Europa gali steigti daug galimybių visiems. Pirminkaujantį Maltą stengsis dirbti kartu su taryba, komisija ir Europos parlamentu, e, kad užtikrintume, jog gautume maksimalią naudą piliečiams, verslui šioje srityje. Aš manau, kad e, greitos dėrybos dėl 475-490 MHz dokumentų e, baigtųsi sėkmingai. E, darbas ties Europos komunikacijų kodeksų sudarys labai svarbu darbą taip pat mūsų pirmininkavimo metu. Darbas ties kodeksu yra labai svarbus be abejonės ir mes manome, kad atnaujinta sistema telekomunikacijų sektoriui, kuris, gali nugalėti, kad, kuris galėtų nugalėti artėjančius iššūkius yra labai svarbu. Malta mano, kad naujos, naujų pagrindų sukūrimas, panaudojant geresnį glumą ir aiškės taisyklės, būtų labai svarbus. Ir todėl mes pradėjome dirbti tai rengiant šį kodeksą, ypač dėl paslaugų dalyje. Ir ketiname, kaip galima toliau pasistumėti. Šiuo metu artimai dirbame su busimąją S, tai pirmininkė Estija ir e, e, dokumento pranešėjų, siekiant užtikrinti, kad kaip galima būtų pasistumėtume į priekį, nes norime e, peržiūrėti šios pasakymus per e, komunikacijų tarybą birželio mėnesį. Mes taip pat dirbsime ir tarptinklo ryšio srityje. Kaip žinote, darybos tarp tarybos ir parlamento šio klausimo eina į priekį e, nuosekliai ir aš esu įsitikinęs, kad darybos bus laikos baig, laiku, kad pasiektas režimas Romoje kaip namuose iki birželio 15. Mes su, suprantame, kad darybos tarp abiejų e, šalių buvo sunkios, tačiau esu įstikinęs, kad abi šalis e, siekia panašaus lygio. Mes norime, kad būtų skurta Europa be tarpininkų mokesčio, tai būtų naudinga piliečiams, verslui. Ir mes e, sieksime baigti darybas ties šio dokumentu per kelias ateinančias savaitės. Malta taip pat ketina siekti užbaigti renkti reglamentą dėl interneto junglumo plėtojimo vietos bendruomenėse ir viešos erdvėse. Kaip suprantame, parlamentas bus pasirengęs e, įvykdyti savo procesą e, parlamente balandžio mėnesį. Ir mes būsime parengę, pasirengę pradėti darybas, kad jas užbaigtume greitai. Taip pat e, mes švesime antrasias skandinės rinkos dėgymo pradžios metinės. Ir mes pasirengę dirbti su dokumentais šią temą. Mes norime, kad mūsų pirmininkavimas būtų sėkmingas visai Europai, jeigu kolektyviai sugebėsime išnaudoti skaitminę rinką. Tai bus apčiopiama nauda mūsų ekonomikai, verslui ir mūsų šeimoms jeigu panaikinsime kliūtis prekybai ir pagerinsime prieigą prie paslaugų vartotojams. Gerimi parlament, parlamento nariai, pirinkavimo metu mūsų ketinimai yra dirbti veiksmingai, kad pasiektume bendrų tikslų ir Europą padarytume pasaulinę lyderę, o skaitmeninis sektorius taptų konkurencingumo naujovių ir saugumo priešakinėse eilėse. Tačiau vieni to nepadarysime. Kad pasiektume savo tikslų, mums reikės Europos parlamento paramos ir bendradarbiavimo. Esame dėkingi už tokį bendradarbiavimą ir esame įsitikinę, kad kartu <clears throat> pasiūlysime geresnę Europą piliečiams ir verslui. Minister. Ačiū ministrė. kitas pasisakymas moksliniai tyrimai. Ministras atsakingas už mokslinius tyrimus, inovacijas, jaunimą ir sportą. Pirmininkė, gerbiami kolegos, laba diena. Ačiū Jums, ponas Buzekai, gerbiami Europos parlamento nariai. Man didžiulė garbė ir privilegija dalyvauti šios dienos posėdėje ir pristatyti pirmininkaujančios Maltos darbo programą mokslinių tyrimų ir erdvės um, srityje. Mes um, pripažįstame labai svarbu ryšį tarp tarybos e, ir parlamento kaip teisėkuros institucijų ir esame pasirengę palaikyti konstruktyvų dialogą su parlamentu. Todėl mes um, vertiname šią galimybę šiandien dalyvauti diskusijose. Kaip jūs žinote, Malta perėmė pirmininkavimą Europos tarybai ES tarybai e, pirmą kartą po to, kai įstojo ES 2004 gegužės mėnesį. Mes pirmininkaujame labai sudėtingų ir svarbių metų, labai daug politinių pokyčių veikia ES ir mūsų darbo programa yra priderinta atitinkamai prie tų uždavinių, kurie kyla ES. Mokslinių tyrimų, inovacijų ir erdvės srityse mes uh, sieksime tokių tikslų, kurie ypatingai aktualūs ES. Ypač e, tai pasakytina, e, kalbant apie mūsų prioritetus e, kaiminystės politikoje ir jūrų sektorėje. Kalbant apie mokslinius tyrimus ir inovacijas, čia svarbus du prioritetai. Prima projektas, inovacijų ir mokslinio tyrimų partnerystę Viduržėmio jūros regione e, ir stiprinsime e, stebėsenos ir ataskaitų teikimų e, sistemą. Prima projektas padės sėkmingiau panaudoti investicijas, dėginti inovacijas Viduržėmio jūros regione. Pirmą kartą bus sukurta tokia partnerystę, kuri apjungs ES ir e, ne ES valstybės. Tokios partnerystės šiais laikais atrodo itin e, svarbios tam, kad skatintų augimą Europoje ir kaiminėse šalise. Prima yra pavyzdys, kad e, mes esame atviri e, pasaulinio lygio iniciatyvams ir pripažįstame, kad mokslas ir inovacijos yra labai svarbios puoselėjant tarptautinius ryšius ir sprendžiant e, socialinės problemas, kurios yra savo pobūdžių tarptautinio masto. Euro ir viduržėmio Europos viduržėmio jūros regiono partnerystė yra vienas svarbiausių prioritetų. Mes dirbsime ypatingai sunkiai ir tikimės e, pas, pasiekti pažangos teisėkuros dėrybose, kurios e, leis įgyvendinti primą programą. Mes kaip pirmininkaujantį valstybę esame pasirengę glaudžiai bendradarbiauti su ITRE komitetu Ir tikimės, kad visų suinteresuotų partnerių gera valia ir sėkmingų bendradarbiavimų mes pasieksime realių rezultatų iki mūsų pirmininkavimo pabaigos. Dabar norėčiau pasinaudoti galimybę ir išreikšti savo e, padėką poniai Sakorafa, pranešiai, parengusiai šio svarbaus komiteto nuomonę dėl prima programos. Mes taip suprantame, kad jau įvyko pirmoji diskusija, šįryt buvo aptartas pranešimo projektas. Pirminkiaujantį valstybę siekia stiprinti Viduržėmio jūros šal, regiono šalių bendradarbiavimą Ir gegužės ketvirtą dieną bus surenkta Maltoje konferencija šią temą. Bus siekiama e, aptarti įvairias programas šiam regionui bei bus kalbama apie pagrindinės migracijos priežastis. E, tikimasi parengti valitos deklaraciją dėl mokslinių tyrimų ir inovacijų srities bendradarbiavimo Viduržėmio jūros regione. Antrasis mūsų prioritetas yra susijęs su, su stebėsinos ir ataskaitos teikimo prievolėmis. Būtina nustatyti tas rytis, kur administracinė našta kalbant apie ataskaitų teikimą mokslinių tyrimų srityje, yra per didelė. Mes siekiame supaprastinti procedūras moks, mokslininkams ir politikos krypčių formuotojams. Bet kuriuo atveju ataskaitų teikimo dubliavimas lemia bereikalingą administracinę naštą ir trukdo veiksmingai siekti užsibrieštų politinių tikslų. Mes manome, kad supaprastinus stebėsienos ir ataskaitos teikimo rezulta... reikalavimus bus galima sustiprinti mokslinių tyrimų rezultatus ES. Mes be to kalbame apie ataskaitų teikimo dažnumą. Ir mūsų dabar atliekamas darbas turėtų padėti ministrams patvirtinti tarybos išvadas dėl ataskaitų teikimo e, procedūros patvirtinimo gegužės mėnesio taryboje. Mūsų pirmininkavinti valstybė taip pat um, ketina tęsti politinės diskusijas dėl kitų temų, darančių įtaką ES moksliniams tyrimams. Viena iš tokių temų būtų inovacijų dėgymas. Pirmininkant Slovakijai vyko konferencija šią temą. Horizonto 2020 geografinė apreptis ir programos rezultatai yra taip pat tarp mūsų prioritetų. Pirmininkaujantį Maltą. E, Malta pirmininkauja taip pat tuo metu, kai komisija teikia pirmuosius, pirmąją ataskaitą dėl Horizontas 2020 įgyventinimo. E, mes norėtume pabrėžti šio komiteto darbo reikšmę rengiantis um, komisijos um, netrukus, um, komisija netrukus paskelbs dar vieną dokumentą šiai sričiai. Dabar vykdomas horizontas 2020 laikotarpio vidurio peržiūra. Pirmininkaujanti Malta, e, kai reikės ir laikantis komisijos grafiko, taip pat imsis um, darbo šioje srityje, atliekančią peržiūrą. Žinote, kad rezultatai turėtų būti skelbiami šiek tiek vėliau šiemet. Mm, mes taip pat esame e, pasirengę bendradarbiauti su kita pirmininkausiančia šalimi, užtikrinant darbų testinumą. Na ir mes esame numatę nemažai renginių, kurie leis e, surenkti nemažai politinių diskusijų šiais ir kitais klausimais ir mes norėtume jūs pakviesti į mūsų organizuojamus renginius. Rekomendacijos dėl būsimųjų pavyzdinių iniciatyvų. E, diskusija šią temą vyks Maltoje vasario 17 dieną. Mes e, ketiname taip pat tęsti diskusiją apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Bliumet yra pavadintas um, renginys, kuris vyks balandžio mėnesį. Pirmininkaujantį Maltą taip pat um, mano, kad būtina užtikrinti jūrų sektorius konkurencingumą ir esame numatę ir šios ryties renginių tarp jų e, nemažai konferencijų. Šie renginiai vyks gegužės mėnesį ir birželio mėnesį. Dabar kalbant apie mūsų politiką kosmoso srityje. Diskusijos vyks dėl komisijos komunikato dėl kosmoso strategijos ES, kurio buvo paskelbtas praeitų metų spalio mėnesį. Žinome, kaip keičiasi pasaulinis kontekstas. Ir dabar yra pripažįstama, kad e, kosmosos rytis taip pat yra ypatingai reikšminga Europai. Ir ES turi veikti iš vien ir nepriklausomai vykdydama šios ryties projektus. Taip pat pripažįstama, kad e, šios ryties veiksmai yra svarbus mūsų visuomenių raidai ir ekonomikai ir daro poveikį tiesioginį poveikį kasdieniam piliečių gyvenimui. Taigi mes esame pasirengę um, skatinti darbą kosmoso srityje, stiprinti mūsų konkurencingumą ir prisidėti prie Europos pajėgumų stiprinimo. Uh, ne viena valstybė narė ar viena institucija negalės to padaryti. Mums reikia veikti iš vien, būtina turėti rimtą kosmoso strategiją ir siekti maksimaliai gerų rezultatų Europos ekonomikai ir piliečiams. Džiaugiamės, kad strategijoje atsižvelgiama į valstybių narių poziciją, taip pat į Europos parlamento poziciją ir jo rezoliuciją dėl kosmoso teikiamų galimybių gynybos srityje. Tikiu, kad šis rytis prisidės prie mūsų mm, piliečių gerovės. Mes taip pat ketiname pasiekti su taryba, taryboje dėl tarybos mm, požiūrio į šį klausimą. Mm, gegužės 30 dieną vyks ministrų taryba, kurioje vyks ir politiniai debatai dėl strategijos įgyvendinimo. Šis procesas vyks paraleliai su šio komiteto darbu. Bus taip pat įsiklausoma Europos parlamento reakcija į strategiją. Mes taip pat esame pasirengę dirbti su kitomis iniciatyvomis kosmoso srityje, pirmininkaujant Maltai. Taip pat didinti mm, kosmoso paslaugų rinkos plėtrą ir esame pasirengę tikrai nemažai nuveikti šioje srityje, kalbant apie renginius šioje srityje. Kartu su Europos kosmoso agentūra mes rengsime konferenciją, kuri bus e, skirta pabrėžti, kaip kosmoso technologijos gali padėti spręsti nemažai problemų viduržėmio jūros regione ir užtikrinant visos Europos stabilumą ir saugumą. Apie kosmosą taip pat bus kalbama kitose renginiuose, kurie vyks mums pirmininkaujant. Blumet susitikimas, kurį minėjau anksčiau. Gerbėmiai, mūsų darbo programa E, tikėkimės, kad atspindi ir Europos parlamento lūkesčius ir mes esame pasirengę dirbti kartu su jumis ir siekti rezultatų naudingų mūsų piliečiams. Ačiū ministrė. Tikrai būtų gerai apsilankyti Maltoje. Atos, ten atostogauti, paprastai tuo tikslu ten vykstame, bet e, mes ne prieš sudalyvauti ir uh, renginiuose Maltoje. Norėčiau e, pasisekinti su kitais e, nariais iš Maltos delegacijos. Jūs taip pat galite pasisakyti per mūsų diskusiją, o dabar e, žodis parlamento nariams. Pirmiausia, EPP frakcijos vardu. Ačiū abiems ministrams, kurie mus čia lydi. Aš Daugiausia norėčiau kreiptis į ministrą Manuelmeniją, kuris yra atsakingas už Technical Policy ir Technical Attendant Market. Turėjome progos anksčiau susitikti, kai buvau pranešėja e, elektroninių komunikacijų klausimų. Dabar matau, kaip yra Maltos pirmininkavimus domimasi šiais klausimais E, visais klausimais šiame sektoriuje. Aš manau, kad e, visi Europoje supranta, jog reikalingas susitarimas e, rinką reguliuojant roamingo srityje už tai, kad 17 birželio, atsiprašau, kažkur tai per vidurį birželio 2017 metais baigsis tarptinklinio ryšio mokesčiai. Mes visi įsipareigoja tuos mokesčius panaikinti ir esu įsitikinusi, kad taip ir įvyks. Žinoma, yra dar ir kitų teisės aktų, kuriuos reikės priimti. E, tai yra dėl E, bevėlio ryšio, kuri jau tuos teisės aktus pradėjome nagrinėti, tiksliau jų galimybės pradėjome nagrinėti, pirmininkaujant Maltai. Daugiau nieko nenorėčiau pasakyti, nebent pritarti, kad iš tiesų reikia į priekį žingsniuoti plačiais ir tvirtais žingsniais kad galėtumėm Maltai pirmininkaujant pasiekti politinį susitarimą elektroninių komunikacijų srityje. Gal ir nepasieksime, tačiau į priekį eiti turime šiame sektoriuje ir turime jungtis, ir turime eiti kaip galima greičiau, daug greičiau negu kituose sektoriuose. Turime tam tikrą veiksmų planą, tikėkime, kad jį galėsime išpildyti ir galbūt vasarai jau turėsime tam tikrus e, tarybos nutarimus. Aš manau, kad ir parlamentas, ir komisija yra pasiryžę ir labai nori pasiekti tą susitarimą, kaip galima greičiau kad tas susitarimas būtų kokybiškas ir kad neužimtų per daug laiko, kadangi tai yra tikrai skubus reikalas. Dėkoju, viską suprantu, dabar ponė Dari. Ačiū pirmininkė. Ačiū abiems ministrams. Turiu du klausimus. Vienas daktarui Malija dėl telekomunikacijų kodeksu, kurį jūs e, apibūdintate savo kalboje ir komisijos priemonės, kurias la komisija siekia, kaip galima daugiau maksimaliai panaudoti lankstumą ir veiksmigumą. Ir vienas iš svarbiausių pasiūlymų šiame kodekse yra suderinti spektro kainas visoje Europos Sąjungoje. Tačiau matant kainas, tai jos varijuoja gana ženkliai palyginti kelias valstybės narės. Taigi, ką Jūs manote, kokie būtų Maltos prinkavimo planai dėl šio naujo pasiūlymo? kurį pateikė komisijai. Toliau pranasis kartorius Krisadžius, jūs iškėlėte įdomų klausimą. Vienas iš prioritėtų yra kosmosas. Tuo pat metu reikia galvoti ir apie faktą, kad Malta kaip šalis turi labai nedidelius pajėgumus kosmosos srityje, tačiau tai yra šalis, kuri turės vadovauti klausimams pirmininkavimo metu ir šioje srityje. Kokius veiksmus numatote? siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų gauti daugiausia naudos iš kosmoso ir kad tai būtų naudinga visuomenė ir atitinkamiems ekonomikams. Ačiū toliau, panas Tošenovski. Dėkuoju. Pirmininkė, aš taip pat norėčiau prisijungti prie kitų kolegų žodžių. Man labai džiugu, kad pirmininkavimo pradžioje galiu susitikti su ministrais. Manau, kad Maltos pirmininkavimas bus tikrai puikus. Nes parlamentas turi labai nemažai teisinių pasiūlymų ir E, parlamento pasiūlymai su mūsų komitetu bus turbūt daug svarbesni negu kito pirmininkavimo, prieš tai buvusio pirmininkavimo metu. Dabar jau vien dažnių ir vien tarptinklinio ryšio klausimas e, tikrai yra labai svarbus ir jūs turėsite nuveikti labai nemažai jūsų pirmininkavimo metu. Aš manau, kad Galima pasiekti tarp tinklinio ryšio panaikinimą mūsų pirmininkavimo metu ir juo labiau, kad e, kalbant apie duomenų perdavimą, tai dabar yra visiška tarifų laisvė ir tikrai galime pasiekti visi kartu bendros pozicijos. Mes visi puikiai suprantame, kad šis klausimas toli gražu nėra, sudė, nėra paprastas, tačiau dėsime pastangas ir jį išspręsime. Dabar dėl kosminių reikalų. Visi žinome, kad šiais metais pradės veikti Galilėjo sistema. Būtent Maltos pirmininkavimo metu ši sistema pradės veikti ir tiesiog dabar reikėtų tą e, suprasti ir pagalvoti, kaip geriau tai e, išnaudoti. Daug šalių bendradarbiavo siekdama šio rezultato ir mes pagaliau jo pasiekėme. Norėčiau pasakyti, kad sudėtis tikrai buvo sudėtinga, mes e, Puikiai suprantame, kokia įtempta yra jūsų darbo tvarkė ir dėkojame ir džiaugiamės jūsų pirmininkavimu. Pane Meisner, dėkoju. Nuo liberalų norėčiau padėkoti ministrams už pasisakymus. E, e, skaitmeninė rinka, moksliniai tyrimai yra labai e, didžiulis iššūkis, o šešių metų laikotarpis pirmininkavimo yra labai didžiulis trumpas. Jūs e, dar e, nieko nepasakėte apie jūrų sektorių. Ką jūs apie tai manote? Jūs kalbėjote apie mokslo tyrimą į darbą, apie inovacijas, apie uh, kosmoso mokslinius tyrimus savaime suprantame, kad Europai visa tai yra labai svarbu, tačiau aš e, dirbu su jūsų komisare ir labai daug dirbu mėlynojo augimo srityje, daug dirbu ir rūpinuosi jūrų, vandeninų reikalais. Aišku, kosmosas labai svarbu, tačiau nemažiau svarbu yra ir jūra. Ne vieną kartą buvo minėjama, minima įvairiuose forumuose, kad e, vandeninai, moksl, vandenino moksliniai tyrimai yra ateities um, ateities dalykas ir Europai būtinai reikia e, šią sritį eksploatuoti. Toliau ponė Sakurafa pranešėja priima klausimą. Ačiū pirmininkė, kad suteikėte žodį pasisakyti kaip e, pranešėjai. Pirmininkaujantį Maltą nurodė, kad prima partnerystė pirmiausia remiasi moksliniais tyrimais ir inovacijomis. ES deda didelės pastangas, kurios gali prisidėti suvaldant migrantų srautus, o taip pat gali pra, padėti mm, sutvarkyti e, žemės ūkio ir maisto sistemą bei vandens sistemą tiek vienoje, tiek kitoje E, viduržėmio jūros pusėje. Panas sekretoriau, kadangi ši programa buvo, šiai programai buvo nustatyta e, galutinė data 2018 e, gruodžio pirmoji, sausio pirmoji, aš stengsiuosi, kad kaip galima geresni rezultatai būtų pasiekti, ponai ministrai ir visi čia susirinkusieji valtiečiai linkiu Jums kokį sėkmingesnio pirmininkavimo ir gerų rezultatų. Ačiū, pana Kapel. Atsikretėje yra prezidentė. Ačiū, ministrė, sekretoriau. Jūsų pirmininkavimas, aišku, turi daug užduočių, kalbant apie skaitmenizavimą Ministrai, jūs sakėte, kad skaitmenimas yra ypač svarbus, telekomunikacijų paketas taip pat, taip pat e, e, svarbus yra tarptinklinio ryšio klausimas, yra ir kitų svarbių klausimų susijusių su telekomunikacijomis. Visų pirma, bevėlis ryšys, bevėlio e, ryšio ataskaita apie ES, kas buvo paminėta ir vakar per posėdį. Kitas svarbus klausimas yra tai, kad būtų užtikrintas viešas internetas ir vieša prieiga prie in... interneto per bevėlį ryšį. Tam skirta yra, jau dabar yra lėšų iš ES biudžeto. Ar jūs e, ketinate prisidėti prie to, kad valstybės narės tas lėšas iš tikrųjų skirtų šiais ryčiai. 5G, penktosios kartos mobilių technologijų e, dėgymas, tai yra svarbus klausimas, kad galėtume būti ir toliau lyderiai. E, ši technologija galėtų būti pradėta dėkti 20 metais e, iki 18 metų uh, valstybės jau turėtų turėti nacionalinius dėgymo planus. Taigi, kokius planus ketinate uh, pristatyti, motivuojant valstybės narės, uh, skatinant jas pradėti dėkti 5G ryšį. Ir klausimas valstybės sekretoriui. Klausimas dėl įgyvendinimo, ypač biurokratinių kliučių, kurias reikia mažinti. 120 milijonų finansavimo turėtų būti skiriamas valstybių narių. Kaip motivuoti tas valstybės narės skirti tas lėšas? Ir toliau Kopernikus ir Galileo. Tai dar keli labai svarbus kosmoso projektai. Kovo mėnesį bus paleistas dar vienas palidovas. E, ar jūs e, užtikrinsite, kad Kopernikus gautų tinkamą finansavimą? Ačiū. E, ačiū ponė, visi klausimai buvo po to, kai baigėsi jums skirtas laikas, bet visi labai įdomus ir geri klausimai. Ačiū. Na, dar du kalbėtojai, ponas Rubig. Thank you. Norėčiau pirmiausia padėkoti ponui Malijai už tai, kad jis pabrėžė, kokia svarbi yra skaitinė rinka. Mums reikia užtikrinti tinkamą rinką, kad e, būtų tech, e, kad e, konkurencija tarp neutralių sprendimo tarp įvairių technologijų. Tarpinio ryšio srityje mes žengėme didelį žingsnį į priekį ir bent jau nacionaliniai operatoriai <clears throat> e, pasirūpino tinkamos konkurencijos atsiradimu, tačiau tarp valstybių narių e, konkurencijos kol kas nėra. Mums reikia užtikrinti, kad iki 18-19 metų ta, e, e, rinka atsivertų ir kad turėtume tikrą bendrąją rinką. Kitą savaitę prasidės dėrybos ir manome, kad 2,7 e, euro už vieną gigabitą kainą tai ir būtų viršutinė didmeninio pardavimo riba. Man įdomu, ar tai turėtų būti tokia ar mažesnė, ar didesnė. Ačiū toliau, ponė Toja. Ačiū, aš taip pat noriu pasveikinti e, pirinkaujančios Maltos atstovus. Esu įstikinusi, kad galėsime dirbti kartu. Manau, kad šis pirmininkavimas yra pusiaukelėje tarp to, kas užbaigta ir to, ką dar reikia užbaigti. Todėl šis laikas yra labai svarbus. Tiesiog keletas pastabų. Dėl jau patvirtintų teisės aktų, bet e, kur dar reikia tarybos pagalbos, kad jie įsigaliotų, nes aš <clears throat> nesu buvusi pranešėję spektro liberalizavimo klausimų dėl ko balsuosime rytoj iš tiesų šiame komitete. Kolegos tikriausiai žino ir sutinka, kad mes turime, kad valstybės narės turi greitai dirbti, kad e, rastų erdvės 5G technologijos e, įsigalėjimai. Nes technologiniai pokyčiai, manau, gali padėti išjudinti e, naujų technologijų sektorius Europoje. Žinau, kad Malta savo pirmininkavimo metu yra pasirengusi užtikrinti, kad mes galėtume dirbti ir ties finansiniais aspektais, nes Finansai e nerima kelia daugam. Na ir aš žinau, kad jūs žinote, kad partnerystės programa yra ypatingai svarbi ir turime būti įstikinę, ar turime žinoti, ar ir toliau šios platformos atžvilgių dominos biurokratija ar ne. Turime užtikrinti, turi pareigą užtikrinti, kad valstybės narės patvirtinusios šią platformą sumažins biurokratiją ir platforma veiks. Tai labai svarbu ir Afrikos šalių vystimuose, bet ir Europos šalių vystimuose taip pat. Kumpulanačiai, closing the list of our speakers. Oh, thank you very much. I will... Ir paskutinė. Pone Kumpulanatriai už paskutinę. Aš ilgai nekalbėsiu, aš Džiaugiuosi, kad Malta pradėjo pirmininkauti ir mielai pradėsime bendradarbiavimą, kadangi pirm, buvo pirmieji trialogai dėl roamingo, dėl tarptautinio ryšio jau įvyko ir džiaugiamės galėdami susitikti su ponu Valėje prieš kalėdas dar. Ponas Tašinovskis puikiai pasakė, kad Maltai pirmininkaujant tai įvyks e, skaninė revoliucija. Manau, kad pirmininkavimui labai įdomus laikas, nes šiame komitete mes labai daug žvelgiame į ateitį, energetikos temos, kurias rengia komisija, maltos prioritetai dėl energetikos dokumentų yra taip pat labai svarbus. Tai yra kažkas konkretaus, kurie padės europiečiams pamat, iš, pajusti Europos įnašą E, dėl būstų našumo ir naudingumo ar e, energetinio skurdo. Tai svarbu tiek pietuose, tiek šiaurėje. <clears throat> Ir džiaugiuosi, kad mes turime geras komandas dėryboms trialogose. Aišku, Maltai teks koordinuoti įvairių šalių pozicijas. Tai nebus lengva, nes yra įvairiausių finansinių interesų. Tačiau mes turime gal galvoje turėti vartotojų, piliečių E, e, interesus, nes čia tikrai kūrėme didžiulę e, ekonomiką. Na, ačiū dabar, prašau ministrus atsakyti. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems už padrasinimą išsakytą pirmininkaujančiai valstybei ir už pasirinkimą bendradarbiauti. Ir aš girdžiu iš pasisakymų, kad mes tikrai turime jūsų palaikymą ir to bendradarbiavimo galim tikėtis. Pasistengsiu atsakyti e, parlamento nariams, ponia Kastyrio. Išvardėjo konkrečius klausimus, konkrečias temas. Kai dėl kodekso Mes e, manome, kad skaitminės rinkos e, kūrimo užbaigimas yra didžiulis prioritetas ES ir kaip pirmininkaujanti valstybė skaitmeninė vidinė rinka mes e, įvardėjome kaip vieną savo prioritetų ir mes skaitiname tikrai ne vien kalbėti, bet ir imtis konkrečių darbų šioje srityje. O Kodekso užbaigimas e, mums yra vienas svarbiausių darbų ir taryboje jau prasidėjo jo nagrinėjimas pastraipsniui. Manome, kad pirmasis viso kodekso, pirmajam kodekso skaitimui pasibaigus, mes turėsime bendrą vaizdą, kur ir kokie yra sunkumai, Ir tikimės, kad po mūsų pirmininkausiančiai valstybei toliau dirbti bus lengviau. Kai dėl tarptinklinio ryšio, ačiū pranešėjams už labai konstruktyvų dalyvavimą dėrybose. Kaip žinote, mes turime nustatytą terminą, virželio 15 diena, ir Europos piliečiai apie tą terminą žino, jie žino, kad nuo tada bus panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčiai. Mm, mes turime iš tikrųjų mm, laikytis to termino ir išpildyti lūkesčius. Ir aš mm, norėčiau padėkoti už jūsų bendradarbiavimą, už tai, ko pasiekta korepere ir trilogose bendro darbo dėka mes tikrai rasime sprendimą, nors nuomonės ir išsiskiria kai kuriais klausimais dėl susijusiai su duomenų perdavimu. Toliau vėlaidis um, ryšys, interneto ryšys. Mes um, žinome, kad parlamentas bus pasirengęs um, balandžio mėnesį pradėti dėrybą su taryba. Ir mes jau pradėjome konstruktyves diskusijas techninių lygmenių su pranešėjų. Ir tikimės, kad um, šių klausimų svarstymas sėkmingai bus baigtas. Tai yra tikrai labai svarbi iniciatyva, kurią minėjo ir kiti parlamento nariai savo pasisakymuose šioje diskusijoje. Toliau ponios daly klausimas. Norėčiau pasakyti, kad taip, mes pripažįstame, kad spektras e, yra ribotas e, išteklius, spektrą valdo dabar, jis valdomas nacionaliniu lygmeniu ir mes matome, kad komisija e, siekia, kad jis būtų panaudotas e, kuo veiksmingiau ir geriau. Reikia geresnio naudojimo, geresnio koordinavimo. Ir matome, kad kai kurie pasiūlymai e, susiję su spektro panaudojimu ir su skaitmeninė vidaus rinka skatina išnaudoti visą e, turimą spektrą. Bet e, mes konstatuojame, kad ir pačioje taryboje yra išsiskiriančių nuomonių. Ir mes, kaip pirmininkaujanti valstybė, sieksime būti sąžiningų e, tarpininkų, sąžiningai vadovauti diskusijoms ir siekti tinkamų sprendimų spektro panaudojimo klausimais. Toliau panas Tošenovski. Mes turėjome galimybę susitikti praeitą gruodį. Ir mes matome iš tikrųjų, kad e, mes taip pat, e, kaip pirmininkaujantį valstybę, sieksime skaitminės rinkos užbaigimo ir sieksime kartu su parlamentu pasiekti gerų sprendimų iki to termino, kuris yra numatytas. Jūs taip pat e, minėjote Verek. Yra kodekse nuostatų, kuriuose e, minimas Berek. Ir mes nusprendėme, kad pirmiausia turi įvykti kodekso skvar, e, svarstymas. Skvar, turi būti aptartos visos jos dalys ir tada turi būti pereita prie diskusijų apie BEREK reglamentą. Mes manome, kad būtent tokiu būdu geriausia dirbti, nes e, kodekse yra nuostatų susijusių su BEREK. Toliau ponia Vernik, aš tikiuosi, kad teisingai ištariau pavardę. Ne ponia Meisner uždavė klausimą. Atsiprašau. Bet jūs kalbėjote apie labai svarbės rytį jūrų sektorių. Mano ministerija yra atsakinga už jūrų sektoriaus plėtrą Maltoje ir, kaip jūs teisingai pastebėjote, mes rengsime balandžio mėnesį neformalią ministrų konferenciją Kaip jūs sakėte, jau buvęs komisijos narys. buvo atsakingas už integruotą jūrų politiką. Dabartinis mūsų komisijos narys taip pat dirba e, su vandenynų klausimais. Tai e, Maltai tai yra labai svarbios rytis, aš visiškai su jumis sutinku. Be to, Šiuo metu dar svarstoma konferencijos programa. Konferencija vyks balandžio 20 dieną Maltoje, tada bus kalbama apie vandenynų valdymą, e, bus taip pat ten kalbama apie jūrų ir pakrančių turizmą. Tai yra labai svarbi tema visam regionui ir kitoms ES šalims. Toliau ponia Kapel. Aš taip supratau, kad e, biudžeto klausimai vis dar svarstomi, bet e, mes tikimės viską išspręsti, kai dėl 5G parlamento pranešimas e, turi prie to svariai prisidėti. Pane Toja. Ačiū už jūsų pasisakymą ir už jūsų paramą išsakytą pirmininkiančiai valstybei. Dėrybos dėl 500 MHz gali būti pateiktas kaip pavyzdys gero bendradarbiavimo tarp mūsų institucijų. Aš manau, kad mes tikrai dirbome sėkmingai ir mes turėtume ir ateityje siekti tokio pat bendradarbiavimo. Ponas Rubik. dėl kainos. Žinote, kad e, šie klausimai dabar yra aptariami korepere ir trilogose. Ir todėl aš nemanau, kad dabar būtų tinkama užbėgti iš akių vykstančiams dėryboms. Ir labai detaliai leistis į šio klausimo aptarimą. Tikiuosi, kad atsakiau į visus klausimus, kurie buvo man užduoti. Ne, atsiprašau. Atsiprašau. Pone Kumpula Natri. Ačiū už tai, kad suprantate, mm, kaip sunku mums pasiekti balansą taryboje, bet tikslai mūsų visi yra vienodi. Dabar tikrai jau atsakiau visus klausimus. Ačiū Dar yra parlamento sekretorių. Kitam ministrui žodis. Ačiū, ponia Guzikai. Aš norėčiau padėkoti visiems už padrasnimo balsus. Atsakysiu į klausimus, kurie susijęs su moksliniais tyrimais, naujomis ir kosmoso. Pirmiausia, ponia Sakurafa, klausimas dėl priima programos. Kaip žinote, tai yra vienas mūsų prioritetų ir e, mokslinių tyrimų ir naujovių srityje. E, jo išaknis siekia 12 metus. Barcelonoje sutarta, kad geriausias būdas pasiekti geriausią bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje yra per 185 straipsnį, tai yra pirmoji partnerystė tokio pobūdžio, kuriant naujoviškus sprendimus tvariam vandens valdymo ir maisto gamybos e, sričiai kovoti su migracija ir E, susidoroti su klimato kaitos pasiekmėmis, kurti taip pat kultūrinius tiltus tarp skirtingų viduržėmė jūros krantų. Mes sieksime, kad galima daugiau pažangos, teisėkuros e, diskusijose apie primą. Kaip žinote, grafikas labai glaustas, tačiau mes lauksime bendro darbo su parlamentu taip pat, kad galėtume greitai patvirtinti primą gegužės mėnesį, kad 2020 horizonto 2020 biudžetas skirtas primo programai nebūtų prarastas. Dėl klausimo, maisner klausimo, turime su BlueMed renginį 18 balandžio atvirą viduržėmė jūros šalims. BlueMed taip pat bus svarbus per Euromedo konferencijoje, e, po ko bus paskelbta valėtos deklaracija. Po to panas Kapel klausimas dėl horizonto 2020, dėl tinkamo dalyvavimo toje programoje trečiųjų šalių. Tai yra labai svarbu ir tikėsime taip pamatysime per vidutinio laikotarpio peržiūrą ir lauksime to rekomendacijų iš tos peržiūros. Dėl kosmoso tai yra klausimas, kurį komisija atsakytų geriau, turbūt aš suprantu, kad kiek žinau, 12 milijardų bus skirta e, kosmoso projektams 14-20 metais. Tai yra nemenka suma ir aš sutinku, kad investicijų graža turi būti užtikrinta. Kosmoso strategija siekiama e, įgyvendinti kai kurias priemonės, siekiant užtikrinti, kad kosmoso ištekliai būtų strategiškiau naudojami Europos konkurencingumui užtikrinti, darbo vietų kūrimui padidinti, investicijoms padidinti kosmoso technologijos ir informacija taip pat prisidės prie svarbiausių politinių prioritetų, pavyzdžiui, viduržame šiltame dujų išmetimą, stebėseną ir taip toliau. Aišku, finansavimas turi būti tinkamas, kad būtų galima gyveninti kosmoso strategijos tikslus. Na ir galiausiai aš esu įstiknęs, kad mūsų visapusiška programa kosmoso srityje rodo, kad mes šiam sektoriai sutikėme tinkamą prioritetą. Ir nors teisinga sakyti, kad Maltos kosmoso pajėgumai yra e, dar kūdikystėje, pastaraisiais metais vyriausybė ėmėsi kai kurių e, iniciatyvų. Po mūsų pirmininkavimo 17 metai turėtų būti jaunintis metai Maltai. Mes kosmoso reikalus propaguosime per e, edukacinius projektus, per mūsų interaktyvaus mokslo centrą, kuriame yra planetariumas ir nuolatinė paroda. Planuojame pirmininkavimo metu surenkti Kopernikus informavimo renginį ir Merkator informacinę e, sesiją. Be to, vyriausybė pradės nacionalinę kosmoso politiką. Taip pat mes norime gilinti bendradarbiavimą ir su kosmoso agentūra, kad geriau išnaudotume kosmoso siūlomas galimybės. Ir tam vyksta dvišalės diskusijos, kad nustatytume konkrečius pro projektus, kurie galėtų padėti mums sukurti pajėgumus. Šios priemonės visiškai daro su vyriausybės pastangomis transformuoti Maltos ekonomiką į ekonomiką pagristą žiniomis. Mes daug dėmesio skiriame Kopernikus jūrų mokslo prasme ir taip pat rengėme tarybos išvadas dėl būtinybės tęsti Europos kosmoso programas, įskaitant Kopernikus programą E, manau, kad patikėjau atsakymus į klausimus. Dėkuoju abiem ministrams, aš prašiau jūs kalbėti labai trumpai, tačiau nes jūsų kolegos, kiti du ministrai jau e, laukia už salės durų be ne dešimt minučių. Todėl reikėjo, kaip galima trumpiau kalbėti. Labai ačiū Jums už e, diskusiją, už atsakymus į klausimus. Labai ačiū. Ir Mielai pakviesime jūs kitą kartą į mūsų komitetą. O dabar laukiame jūsų kolegų iš Maltos vyriausybės. Thank you. Thank you. Uh, uh, two, uh, other representative... Dar du Maltos atstovai uh, atvyksta pas mus.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 tai pirmininkaujanti ES tarybai valstybė. Prioritetai pramonės ir MVI politikos srityje. Maltos ekonomikos ir investicijų ministras Kris Kardona. Ir antroji tema - prioritetai energetikos politikos srityje. Ponas Konrad Mici, ministro pirmininko kabineto ministras. Kągi, ilgai nekalbėsiu pats. Suteiksiu žodį ministrui Kartoną. Jo pasisakymas pirmiausia. Taigi, kaip pirmininkaujantį valstybę, mes manome, kad svarbu akcentuoti pramonės reikšmę ES ekonomikai. Kodėl tai yra svarbu? Nors nėra teisėkuros pasiūlymo šiuo metu pramonės e, srityje, bet mes manome, kad reikia išnagrinėti e, esamą situaciją. Mm, svarbu laikytis horizontalaus požiūrio į pramonę. Pastarųjų metų įvairiuose sektoriuose mes matome, kad vystomos naujos iniciatyvos, pavyzdžiui, plieno sektoriuje arba gynybos sektoriuje. Na ir Europos institucijos vis labiau mm, mato pragmatinio požiūrio svarbą tam, kad būtų išnaudotos visos galimybės ir sukurta verslui palanki aplinka, suteikianti verslui tikrumo ir skatinanti ilgalaikės kapitalo investicijas. Ir mes tikimės, kad um, tai iš tikrųjų bus um, sprendžiami klausimai ir padės įpėsti um, tas problemas, kurias spaaštrino 2008-aisiais kilusi krizė. Būtina užpildyti investicijų spragas ir svarbu galvoti apie platesnę perspektyvą ES, būtent um, skaitmeninimas, žiedinė ekonomika ir bendros rinkos strategija. Yra taip pat horizontalių iniciatyvų ES, kuri veikia pramonės ekosistemą, pavyzdžiui, kapitalų rinkų sąjunga, energetikos sąjunga ir bendra skaitmeninė rinka. Renkdamasi pirmininkavimui, Malta surengė nemažai dvišalių susitikimų su įvairiomis suinteresuotomis šalimis, mm, siekiant parengti pramonės darbo tvarkę artimiausiams keletą mėnesių. E, buvo dirbama trejato formatu e, ir Malta, aišku, taip pat e, dirbs su Niderlandų, Niderlandais ir Slovakija Ir mūsų prioritetai trys. Pirmiausia, stiprinti ES um, pramonės konkurencingumą ir ekonomikos saugimą. Antra, mm, mažinimas ar sąnaudos susijusios su mm, veiklos vykdymu ES ir galiausiai um, sąlygų atvėrimas verslo įmonėms, ypač MVI. Ir kalbant apie pramonės sritį, Pirmininkaujantį valstybę akcentuos chemijos pramonės svarbą, kalbėsime apie Europos chemijos pramonės ateitį, nagrinėsime šios pramonės sektoriaus dabartinę padėtį, taip pat logistika ir transportas yra dar vienas sektorius, kur pirmininkaujantį valstybę nagrinės dabartinį konkurencinį pranašumą, kurį turi ES logistikos sektorėje ir kaip e, tai gali padėti didinti pramonės konkurencingumą, atsižvelgiant e, ir į tai, kas vyksta pasaulio prekybos e, scenoje. Ypač Trumpui tapus prezidentu. Ir turime galvoti, kaip gerinti startuolių sąlygas, kaip įdėkti inovatyves idėjas ir verslumo dvasę. Šito netrūksta, bet labai daug e, įmonių tiesiog neišgyvena per kritinius pirmosius 3-5 metus. Mm, ar tiesiog nepasinaudoja visomis ES teikiamomis galimybėmis ir vartotojų baze. Taigi mes sieksime, kad e, įmonės startuolės galėtų mm, pasiekti, realizuoti visą savo potencialą. Ir mes e, dirbsime uh, sieksime padėti MVI visose jų gyvenimo ciklo fazėse. E, padėsime išteklių valdymo srityje, žmogiškojo kapitalo pajėgumų didinimo valdymo srityse. Taip pat e, esu pasirinkęs dirbti su jūsų komitetu, kai bus rengiamas pranešimas e, dėl įmonių startuolių ir MVI potencialo. Ir aš esu pasirinkęs susitikti su šio komiteto pirmininku, ponu Buzeku, ir kvies, kvieščiau poną Buzeką balandžio 5-6 dienomis apsilankyti valetoje, kur vyks neformalus tarybos susitikimas. Ketvirtas prioritetas - pramonės skaitmeninimas. Kaip žinote, skaitmeninimas jau keletą metų e, pakeitė gamybą ir paslaugų teikimą ir kažkuria prasme pakeitė viešosios administracijos veiklą. Bet e, tai, ką mes matome šiandien, tai kad e, skaitmeninimas keičia tradicinę pramonę ir tradicinę paslaugų rinką. Skaitmeninimas keičia automobilių gamybą, cheminių medžiagų gamybą, skaitmeninimas keičia bankų teikiamas paslaugas ir taip toliau ir panašiai. Taigi um, tai yra labai svarbi sritis, yra daugybė um, ryšių naujų tarp gamintojų, tiekėjų uh, ir vartotojų. Šie ryšiai keičiasi E, jie tampa sudėtingesni ir išma, e, išmaningesni. Taigi, pirminkaujantį valstybę skaitmenininkama e, siekia akcentuoti savo pirmininkavimo metu. Aš perskaičiu pana Butikofer pranešimo projektą. Tai pranešimas dėl Europos pramonės skaitmeninimo. Ir um, tikrai galiu pasakyti, kad absurdiška dabar situacija kai naujas technologijos gali lemti darbo vietų praradimą, o tuo tarpu Europoje nepakanka aukštos kvalifikacijos e, darbuotojų ir trūksta informacinių technologijų specialistų. Būtent e, todėl Europos e, pramonės skaitmeninimas turi būti akcentuotas ir turime akcentuoti kompetencijas, kurios yra reikalingos šiai sričiai. Būtina skatinti mokymasi visą gyvenimą, užtikrinti, kad skaitmen skaitmeniniai įgūdžiai būtų dėgiami nuo labai ankstyvo amžiaus ir jie būtų įtraukti į visas ugdymo programas. Tai e, kompetencijos, kurios reikalingos ne vien pramonės įmonėms, bet ir e, kitoms sritims. Ir galiausiai pirmininkaujantį valstybę siekia įtraukti Europos parlamentą ir į verslo konferenciją, kuri bus surenkta kovo mėnesį Valetoje. Taip pat norėčiau pasinaudoti galimybę pakviesti Jūs, ponas Buzekai, į šią konferenciją. Ačiū. Uh, uh, thank you. Thank you. Ačiū, ministrė, už Jūsų pasisakymą. Aš tikrai esu pasirengęs apsilankyti Maltoje balandžio 5-6 dienas. Tai yra Strasbūro sesija. Man bus tikrai sunku atvykti šiomis dienomis, bet kovo 17 tikrai galėčiau. Ačiū. O dabar energetikos politika ir ministras Konrad Mici. Ačiū, ponia Buzekai, mėly kolegos, man didelė privilegija čia būti šiandien dėl dviejų priežasčių. Pirmiausiai, aš prisijungiau prie TT tarybos tarnybos nelabai seniai e, dėl, ir kalbėjom apie įvairius iššūkius, kalb, tuomet iškilusius. Aš e, dirbu su Energijos sąjungos dokumentais jau nuo pat pradžių, e, plėtojant teisės aktus. Trečia, kas yra svarbiausia, esu tarp jūsų kaip ministras iš mažiausios ES šalies tuo metu, kai ta sąjunga siekia gyvendinti labai ambicingą energetikos darbo atvarkę, kuri, kuri turi tenkinti mūsų na, žmonių nuogastavimus. Šį kovą švesime 10-asias ES metinės e, dėl 57 metų sutarties, Romos sutarties. Ta pati sutartis kyla iš e, akmens anglės ir plieno e, pramonės. Aš pats tuo dėka augau visuomenė, kuri gyveno taikoje, stabilumo sąlygomis. Tai yra sąjungos, sąjungos e, nuopelnai. Šiandien kalbame tik kalbame apie kandens anglę ir plieną, tačiau daug ištuškių lieka dėl to, ta koncepcija, kuri e, vėl iškyla energijos sąjunga, yra labai svarbi ir man labai malonu, kad vienas iš viso to architektas, ponas Buzekas, sėdi kartu su mumis šiandien. Čia energija visada buvo ES projekto šerdis, tai svarbu, nes energija 91 metais, e, kai atsirado plieno sąjunga, tačiau ES kompeten... sąjunga kompetencija šioje srityje yra gana jauna, kai buvo priimta patvirtinti pirmieji energetikos paketai. Kaip žinoma, iki 90-ųjų metų energijos rinkoje dominavo valstybinės įmonės, o elektros ir dujų rinkos e, veikė vertikalios integracijos e, metodu. Pirmosios elektros ir dujų direktyvos bandė atverti rinkas konkurencijai, o antros, antros kertės direktyvos visiškai atvėrė rinkas. Tačiau reikia pastebėti, kad e, šios pastangos nebuvo visiškai sėkmingos ir energija vis dar energijos didelės įmonės monopolizuoja e, rinkas, nustato kainas. Todėl ES nusprendė reguliuoti šias rinkas smarčiau. smarkiau. Tai yra trečiasis energijos paketas, apie tai dabar kalbame dabar. Tačiau nesėkmė integruojant e, energijos rinkas pasireiškia ir per 2008 metų krizės. Visi trys paketai buvo nesėkmingi dėl asmenarių e, dalyvavimo trūkumo. Ir nuo tada ta politika buvo laikoma perinamai laikotarpio politika. Per vidurį tarp nacionalinės politikos ir ES politikos. turint galvoje faktą, kad 30 procentų dujų Europoje e, į Europą patenka iš vienos šalies, Europą dėl to suprato, kad e, šaltinių diversifikavimo trūkumas yra didžiulis trūkumas, nepaisant tiekimo saugumo, kainos yra didelės. Vienu metu importo kaina sudarė maždaug milijardą eurų per dieną. Visą tai dekoronizuojant mūsų ekonomiką kelia problemų konkurencingumui. Pavyzdžiui, Putina sekti pokyčius Europo, JAV e, energetikos sektoriuje, nes e, energijos kainos maždaug per pus mažesnės negu Europoje. Tačiau dominuojančios kainos e, silpna energijos rinką, todėl tai vertė kurti energijos sąjungą. Ir tie pasiūlymai, kuriams mes turime dabar, turi pasiremti ankstesniais veiksmais ir užtikrinti, kad ateityje nesu, nekiltų 14 metų nerimas. Tai reikia daryti toliau integruojant mūsų energijos rinktas, e, sujungiant dujų ir elektros sistemas, ieškodami tiekimo alternatyvų ir gerdami konkurencingumą per globalizavimą rinkoje. Tai nemenkas darbas. Ir šiandien, 60 metų po proceso pradžios, dirbu kartu e, taryboje šiuo istoriniu momentu ir noriu paaiškinti, kaip mes, Malta, norime pastumėti šį darbą į priekį, e, atsavodami 28 valstybės narės. Mes suprantame, kad esame mažiausia valstybė narė, tai nėra silpnybė, nenoriu užuojautos, Bet reikia suprasti tikrovę. Klimato sąlygos viduržėme jūroje skiriasi nuo kitų Europos dalių. Mūsų nepalėtė dujų krizė, aš visą tai puikiai suprantu. Tačiau mūsų vyriausybė yra nauja ir jauna ir į energiją e, vertina kaip labai svarbu klausimą savo darbo atvarkėje. Nesvarbu nuo to, nesvarbu kokio dydžio yra šalis, energija yra susijusi su piliečiais, jų rūpešiais, kad jie galėtų e, gauti pigios ir švarios energijos. Tai pasiekti mikrovalstybėje, tokia kaip Malta, e, yra susijęs su iššūkiais. Mes suprantame, kokie iššūkiais e, kyla apsijungiant tinklus, ir užtikrinti tinkamą tiekimo saugumą, ar užtikrinti privačias investicijas ir e, kaip užtikrinti švarų, e, švarę elektros gavybą, nepaisant e, fizinio pribojimo. Mūsų žmonių energijos nerimas yra iš esmės mikrokosmosas, palyginti su Europa. Mūsų žmonės nerimauja dėl aukštos energijos kainos, dėl konkurencingumo nepraradimo ir dėl to darbo vietų pradėjimą. Todėl energija yra labai artima mūsų širdžiai, todėl šios sektoriaus peržiūra yra mano vyriausybės įsipareigojimai. Reformas vykdomas e, namuose atitinka ES tris rašius prieinamumas, mes sumažiname 25 kainas, e, tiekimo saugumas, mes e, pastatėme naujas jėgainės švarias jėgainės, tvarumas taip pat e, e, kaip maža, gana izoliuota energijos sistema, mes e, suprantame, kokios problemas yra susijusios su, šiomis, su šiais iššūkiais ir aš visada e, teigiau komisijai, kad mes visada renksime energijos projektus. Nenoriu skambėti patiškai, tačiau turėjau tai pasakyti jums, kad visi įsivaizduotų mūsų pirmininko pirmininkavimo kontekstą. Pragmatiškos šalies, kuri neturi jokių didybės e, iliuzijų. Mūsų ministras pirmininkas nesnei pasakė, šis realizmas turėtų apibrėžti Maltos pirmininkavimo laikotarpį. Prieš pradedant kalbėti apie reglamentus, direktyvas ir trialogus ir kitus e, institucijinius procesus turime užtikrinti, kad būtume pragmatiški ir visų pirma, mes puikiai suprantame, kokia yra kokia tikrovė gyvena mūsų žmonės. Energetika yra skirta žmonėms. Jų poreikių tenkinimas yra labai svarbu. Užtikrinant, kad Europos projektas būtų susijęs su žmonėmis ir vėl. Turime klausytis, kad atsakytume į klausimus, kuriuos kelia žmonės, o ne tos, kuriuos keliame patys savo. Žmonės turbūt tiek daug nekalbama apie vamzdynus ar jungtis, o kalba apie elektros sąskaitą kalba apie tai, kaip sušildyti namus. Daug metų mes savo šalyje kalbėjome apie e, taršą ir dalelėmis, e, kai mūsų jėgainės kūrename e, kūrų, naftos kūrų. Tai ta prasme ėmėme siekti pokyčių. Aš manau, kad viskas yra labai svarbu, kai kalbam apie energijos sektorių, kuris yra ES investavimo vienas esminių aspektų. Energijos klausimų sprendimas būtų naudingas tiek ES, priartėti prie piliečių, jeigu neklausysime žmonių klausimų, kažkas kitas juk išgirs, juk klausysis. Taigi, mūsų mūsų pirmininkavimo iššūkis - būti realistiškiams, pragmatiškiams ir siūlyti apčiopiamus sprendimus. Manau, kad su energetikos paketu mes galime pasiekti pokyčių ir šią progą noriu padėkoti kolegoms, vicepirminkui Marose Šekočiai ir komisarui Tanietė už, Kanietė už puikų jų darbą palaikant dialogą Europos parlamentas yra labai svarbus, kad procesas vyktų teisingai jeigu mes norime atsakyti į piliečių klausimus, tai kasgi pasitarnauti gali geriau negu šie rūmai. Jūs turbūt, turbūt dažnai išgirstate šį kreipimąsi, tačiau mūsų pirmininkavimui reikia parlamento kaip galima e, e, daugiau. Dėkuoju Jums už būsimą Jūsų bendravimą su mumis. Štai kokie mūsų bus prioritetai. Pirmiausia, dujų tiekimo saugumo pasiūlymas, toliau energetikos ženklinimo pasiūlymas, trečias energijos, švarios energijos visiems europiečiams paketas ir ketvirta euro viduržėmio jūros dimensija. Dėl dujų tiekimo saugumo, tai tai yra vienas energijos sąjungos e, statybos blokų ir prioritetas mums. Mes prašome savo darbo grupės E, iš pat pradžių pradėti šio klausimo dirbti ir kai kurios e, jau perėmė darbą iš Slovakų. Mes toliau, toliau dirbsime su pasiūlymu, su treto partneriais ir tikimės, kad taryba labai greitai bus pasirengusi pradėti darybą su parlamentu. Lauksiu artimo bendradarbiavimo ir pažangos su parlamentu, su šiuo dokumentu, nes jis yra labai svarbus gerinant e, energetinį saugumą turėtume pasiekti sudarimą iki mūsų pirmininkavimo pabaigos. Taigi, mes skiriame daug e, pastangų tokiems klausimams, kaip regioninis bendradarbiavimas, kur e, taryboje yra didelis sutarimas, e, atsižvelgiant į transnacionalinius pavojus dujų tiekimui ir e, sutarimų pasiekti dėl tarpusavinių priemonių. Antra, keitimasis informacija. Šis sustekrintas mechanizmas turėtų išlaikyti proporcingą administracinę naštą ir išlaikyti e, komercinės informacijos konfidencialumą. E, kompetingos e, e, įstaigos, jeigu, jeigu jiems kiltų abejojų nu, dėl kai kurių kontraktų jos turės apie tai informuoti komisiją. Jeigu nebus vykdoma 40 procentų riba, komisija galės paprašyti atitinkamos informacijos. Tokie prašymai neturėtų apimti kainų informacijos ir turėtų atsižvelgti į administracinės naštos proporcingumą. Trečia, solidarumas, panaudojus visas kritinės priemonės, tai būtų paskutinė priemonė, Tai turėtų atitikti bendrus principus dėl kompensacijų. Taip, leidžiant valstybės atsižvelgti į savo nacionalinę situaciją. Lauksime bendravimo su parlamentu šiuo labai svarbiu klausimu, nes jis svarbus gerinant energijos tikimo sėgimą. Turėtume pasiekti, kaip galima greičiau, sutarimą su parlamentu. Dabar pereisiu prie energijos ženklinimo dokumentų. Vėlgi, Darbas čia irgi darbo užbaigimas yra prioritetas. Su švarios energijos paketu jau pateiktų, mes negalime daugiau dėlisti. E, su vykstančiu darbu turime jas užbaigti e, tuos dokumentus ir kaip galima greičiau. Ir čia mes dirbsime su parlamentu, ieškodami sprendimų, džiaugiamės pažangą, kurie pasiektai iki šiol. Svarbu ir toliau ją naudotis, tai manau, kad einame teisingų kelių, kad pasiektume sustarimą. Toliau dėl mūsų ketinimų, dėl švarios energijos paketo. ES nori kurti energijos sąjungą atitinkant 30 metų energijos politikos tikslus. Komisijos kolega jau patvirtino šį projektą lapkričio mėnesį. Čia yra sudėdamasios dalis e, energijos sąjungai. Tačiau sakyti, kad mes siekiame energijos sąjungos be atitinkamų dokumentų, nepakanka. Mes pradėjome diskusijas dėl visų pasiūlymų pagal penkias kryptis - energijos taupimas, e, elektros rinkos dizainas, tiekimo saugumas, atsinaujantys šaltiniai ir valdysena. Tam klausimui skirta neformali ministrų taryba, e, ir išklausysime ministrų, aptarsime šios svarbius klausimus. Pirmiausia, aišku, mes pritarėme energijos taupimo principams ir mūsų svarbiausias tikslas bus aptarti pastatų energetinius naudingumo pasiūlymus e, ir diskutuosime tai taryboje iki birželio pabaigos. Dėl kitų pasiūlymų taip pat mūsų darbo našta bus didelė ir lauksime dalyvavimo ir su parlamentu, kad kaip galima greičiau baigtume dirbti su e, Energijos sąjungos pasiūlymais. Ir paskutinis dalykas, tai lauksime, kol komisija paskelbs savo Energijos sąjungos ataskaitą ir mūsų prioritetas paskutinis būtų e, prioritetas regioninis požiūris. Tai yra šio komiteto pranešimas apie ES būklę buvo skirtas Romet dujų platformai. Per paskutinį posėdį, kadangi tai yra paskutinė viduržėmė jūros pirmininkaujantį šalis, mes norėjome pabrėti, pabrėžti e, viduržėmė jūros dimensiją ir jo ėmėmės pastangų po formalios tarybos Gegužės mėnesį surinksime antrą e, konferenciją su ministrais ir ne ES viduržėmio jūros šalių ministrus, kad išlaikytume tą tempą, kalbant apie platformas dėl dujų, atsinaujančių šaltinių ir elektros rinkų viduržėmio jūros kontekste. Ir kviečiu Jūs, e, ponė pirmininkė, ir Jūsų komiteto narius šią konferenciją. Per konferenciją taip pat bus E, įsteigtas mažų salų forumas. Ir pabaigai noriu padėkoti Jums uždėmesi. Mūsų veiksmų planas reikalaus, kad turime ir laikytis visapusiško požiūrio, kalbant apie energiją, jos tiekimo saugumą, tvarumą ir taip toliau. Ačiū. Speeches, Ačiū abiems ministrams už puikus pasisakymus. Mes turime labai nedaug laiko klausimams iš auditorijos, bet vis tiek prašysime ministro atsakyti. Tik prašau visų kalbėti labai trumpai, bet diskusija tikrai reikalinga, mums labai svarbi. Pirmasis EPP vardu kalbės ponas Kasa. Tai yra Maltos atstovas Europos parlamente. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau užduoti klausimą energijos ministrui. Misi, kuris buvo atsakingas e, už e, didžiausios energetikos e, kampanijos privatizavimą Maltoje. Jis taip pat atsakingas už. Jis taip pat įsivėlės į Panamos dokumentų skandalą. Mes žinome, kad jūs milijoną dolerių uh, laikėte ašorinėse kompanijose. Galbūt galėtumėte paaiškinti, iš kur tie pinigai Mal Maltos piliečiai, žiniasklaida ir politikai. Nekartą jūsų to klausė ir šiandien jūs turite galimybę aiškiai atsakyti, pateikti atsakymus, kurių mes laukiame ištisus mėnesius. Ačiū. Pone Daly, socialdemokratų vardu. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti ministrus Kardoną ir Micį atvykusius į mūsų posėdį. Ir šio komiteto vardu norėčiau pasakyti, kad mes tikrai vertiname Maltos užsibrieštus prioritetus. Kadangi aš pati esu iš Maltos, norėčiau pasakyti, kad mūsų šaliai tai yra tikrai labai svarbus metas. Malta bus tikrai matoma per artimiausius šešis mėnesius. Džiaugiuosi girdėdama, panas Miti, kad jums svarbus atrodo darbas e, siekiant gerinti įmonių startuolių ir mažų ir vidutinių įmonių e, veiklą. Norėčiau paklausti, kaip konkrečiai jūs ketinate e, padėti šiams įmonėms, palengvinti jų gyvenimą. Ponas Micija, jūs taip pat esate žinomas, nes jūsų iniciatyva buvo perėjimas e, nuo iškastinio kūro prie atsinaujinančių išteklių. Labai svarbu užtikrinti, kad e, būtų užtikrintas e, energetinis saugumas visiems ES piliečiams, nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena, ypač e, krizės metu. Taigi, kaip pirmininkaujanti valstybė ketina tai užtikrinti ir e, kokiais klausimais taryboje gali būti mm, pasiektas sutarimas, pasiekta dauguma. Ačiū toliau žaliųjų vardu. Panas Turmės, ačiū ministrė. Aš ir mano kolega užduosime keletą klausimų. Manau, labai svarbu, kad jūsų pirmininkauti valstybė dirbtų su regioninė dimensija Viduržėmio jūros regione. Dabar yra formalizuotas bendradarbiavimas Baltijos jūros regionui, taip pat e, pietričių Europai, taip pat e, savitarpio supratimo memorandumas dėl šiaurės regiono, toliau Vokietija, Prancūzija, Beneliuksas yra atskiras formas, bet aš manau, kad mes turime pasinaudoti jūsų pirmininkavimu ir sustiprinti bendradarbiavimą energijos veiksmingumo, energijos rinkos e, ir tinklų srityje. Viduržėmio jūros e, regione. Ir aš taip pat esu pasirengęs aktyviai dirbti šioje srityje. Dar viena, vienas klausimas. Nežinau, kas parašyta jūsų informacinėse dokumentuose, bet kai jūs kalbate e, apie energijos kainas Europoje ir Junktinėse valstijose. Reikia iš tikrųjų atsargiau kalbėti. Pažiūrėkime į dujų kainą Europoje mm, dėl vidinės rinkos. E, ir dėl to, kad keičiasi naftos kainų indeksai. Mūsų dujų kainos e, Europoje krenta, jos yra mažesnės nei prieš dviejus, trečius metus. Ir taip yra dėl politinių pastangų Dar vienas klausimas. Šiandien 25 eurai už megavatą. Tokia buvo e, galios kaina. Pažiūrėkime į PGM, tai yra didžiausia rinka JAV. Nėra jokio skirtumo uh, tarp mūsų kainos, kuri nustatyta mūsų pramoniai ir JAV kainos. Nežinau, gal jums reikėtų pasitikrinti savo skaičius, mes tikrai padarėme nemažai namų darbų, nagrinėdami šios klausimus pastaraisiais metais. Ačiū toliau, panas Silikijotis Guė, vardu. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti abu du ministrus, kurie šiandieną atvyko. Mes e, sveikiname tikslus, kuriuos nustatė pirmininkaujantį Maltą pramonės rytyje, kitaip tariant, renacionalizacija ir mm, mažų bei vidutinių įmonių rėmimas. Tačiau tam, kad tie tikslai būtų pasiekti, reikia e, tikslių veiksmų. Deja, 50 MVI užsidaro po penkių veiklos metų. Ir 1,7 um, milijonai darbo vietų tokiu būdu prarandama. Mm, labai viskas prastėja, ypatingai kadangi e, vykdoma griežto taupimo politika. Aš norėčiau paklausti, kokias jūs numatote taikyti priemonės mažoms bei vidutinėms įmonėms remti ir kaip jos galėtų gauti finansavimą, kad būtų suinteresuotos vystym, vystytis. Ir antras klausimas yra susijęs su energetikos politika, tai yra mūsų frakcijos vienas iš prioritetų. Energija yra bendras turtas ir reikia, kad visi turėtų prie jos prieigą. Buvo kalbama apie energetinį skurdą, tad mes norėtumėm išsiaiškinti, ar galima mąstyti apie kokį nors veiklos planą ES mastu, kad būtų galima kovoti su elektroniniu skurdu. Na, e, Malta turi tam tikros patirties, e, kaip ir kiti tolimi regionai, izoliuoti regionai. Mes pasiekėme 2015 metams nustatytus tikslus e, energetikos skurdo mažinimo srityje. Dabar norėčiau dar paklausti, Kaip Europos komisija galvoja bendradarbiauti viduržėmio jūroje ir jos regionės, stengiantis išnaudoti ten esančius išteklius? Ačiū, ponė Kopka. Apel. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau kreiptis į energetikos ministrą kalbėjomės e, ryte su jūsų kolega ir kalbėjomės apie energetikos paketą. Jis yra labai ambicingas, iki 2020 metų su juo dirbsime. Jo įgyvendinimas numato BVP mm, padidėjimą, taip pat 900 e, tūkstančių darbo vietų sukūrimą. Šis e, projektas Clean Energy Packet 90 procentų energijos, energetikos teisės aktų buvo priimta. Jūs sakėte, kad energetikos e, teisės aktai turi būti labai efektyviai įgyvendinami. Tad aš norėčiau jūsų paklausti, ar taryboje jūs galvojate, kad labai greitai praeis šis projektas, projektas ar galėtumėte kaip nors paveikti tarybą? E, Taip pat norėčiau pono Kardono paklausti. Jūs kalbėjote apie VMI, apie augimą, apie konkurencingumą, apie e, transakcijų kainų sumažinimą, taip pat apie dialogą su vidu, mažom ir vidutinėm ir su e, kitokiam įmonėm. Yra labai daug klausimų, kurie išspręsti, tačiau yra nemažai dar ir neišspręstų, tokių kaip e, e, skaitmeninimas, e, žiedinė ekonomika ir panašiai. Ir panašiai. Ar turite kokiu nors klausimu savo pirmininkavimo metu, kurie sėtųsi su reindustrializacija? Ta prasme, kokiu nors projektu, kuris sėtųsi su reindustrializacija. Galbūt tie projektai galėtų būti įgyvendinti jūsų ar kito pirmininkavimo metu, kad Europa pasiektų tuos žadamus 20 procentų. Dėkoju, ponė Metzola. Aš didžiuojasi, būdama Maltos pilietė, ir mm, man atrodo praktiškai surrealu tai, kad uh, ministras įsivėlėsi Panamos dokumentų e, skandalą, štai čia sėdi priešais mus, tarsi nieko nebūtų įvykę. E, žiniasklaidoje Maltos e, buvo rašoma, kad Mici Panamos skandalo metu buvo atskleista tuo metu, kai tapo ministru ir buvo atskaista, kad jis turi lėšų, kuris negalėjo užsidirbti, būdamas ministru. Taigi mm, keista, kad jūs šiandien apskritai esate šiandien čia ir man tikrai apmaudu, kad jūs verčiate ne vien Maltą, bet ir visą ES tarybą mokėti um, už jūs. Jūs deklaravote savo turtą ir ministro algą, bet kaip jūs um, ketinate išmokėti e, vieno milijono mm, įnašą, kuris įmokėtas vienoje iš Panamos įmonių. Jūs taip pat e, gavote kitas pajamas, apie kurias turėtumėte mus, mums pasiaiškinti. Mm, jūsų ministro pirmininko administracijos darbuotojas ir dar trečias asmuo e, turėjote ryšį su Panamos įmonėmis e-Grant Incorporated, taip vadinasi jūsų įmonė. Galbūt galėtumėte mums pateikti atsakymus apie tai. Ačiū toliau, ponė Werner. Ačiū, pirmininkė. Du klausimai apie pramoninę politiką. Ir jūsų, ponė Mici, norėčiau paklausti apie energetikos politiką. Parlamentas ir ITER komitetas jau seniai reikalauja, kad pramonės politika būtų nuosekli, tad aš norėčiau, kad jūs detaliai paaiškintumėte šį aspektą. Ar matote mane? Aš čia. Kadangi buvo išrinktas ponas Trumpas, labai svarbu, kad mes turėtumėm nuoseklę pramonės politiką. Ir mano klausimas būtų toks. Pramonės augimas, darbo vietų kūrimas e, sunk, tokiame sunkiame e, kontekste. Kaip to pasiekti? Parlamentas reikalauja e, pramoninės politikos ir 2016 metais jau uh, kalbė, buvo kalbama apie tai, toks reikalavimas buvo keliamas, valstybės narės tokį reikalavimą remia. Kaip jūs savo pirmininkavimo metu reikalausite iš komisijos, jog šioje srityje būtų vykdoma aktyvi politika. Man atrodo, kad tai yra labai svarbus aspektas. Europos komisija reikalaus uh, E, e, turėtų reikalauti e, šios ryties pagerinimo, tačiau kol kas iš jos pusės nieko daroma nebuvo. Dar norėčiau apie plien, plieno lydimo klausimą. Reikėtų, kad šis rytis būtų geriau prižiūrima. E, Kol kas iš ES pusės jokių veiksmų imtasi nebuvo, tačiau reikėtų, kad tai būtų. Pana Mici, jūs kalbėjote apie energetikos politiką, jūs e, sakėte, kad energetika priklauso nuo žmonių. Jūs kalbėjote apie energetikos efektyvumą, tačiau kol kas į šią sritį nesame įsigilinę. Dabar kaip parodyti piliečiams, jog mes e, esame užsirėmę, jog mums rūpi šis klausimas. Ar savo pirmininkavome metu pasieksite konkrečių rezultatų šioje srityje? Ponas Koklyčiak. Ačiū. Aš nekalbėsiu taip detaliai, kaip anksčiau kalbėjo prezident, e, prelegentai. Teklicė prieš keletą metų sprendėme tam tikrus klausimus susijusius su įmonėmis ir su jų panašumu arba nepanašumu Maltoje. Ir dabar kalbant apie energetinį efektyvumą, ar jūs norite, kad būtų vystoma geoterminė energija ar saulės energija, kam skiriate pirminybę, kalbant apie atsinaujinančias energijos rūšis? Thank you, Chair. My first... Ponas Budikofer, ačiū pirmininkė. Mano pirmasis e, klausimas ministrui Kardona. Ačiū už tai, kad kalbėjote apie skaitmeninės darbo tvarkės portfelį. Aš visiškai sutinku su jumis, kad reikia akcentuoti kompetencijas. Aš noriu Jums pasakyti, kad e, mes tikrai džiaugtumėmės parlamente galėdami gauti daugiau mm, didesnį indėlį iš suinteresuotųjų šalių Maltoje šią temą. Mano klausimas būtų apie riziką susijusią su tiesioginės užsienio investicijas iš trečiųjų šalių e, į Europos pramonę. Ir mano dar vienas klausimas ministrui Mici. Ministrė, kaip Jūs galite pirmininkauti Europos energetikos tarybos uh, posėdžiams, kai iš jūsų buvo atimtas šis portfelis jūsų šalyje dėl jūsų įsitraukimo į Panamos dokumentų skandalą. Ačiū. Pane Griffin. Ačiū, Ježiui, ministrė Mici apsidžiaugiau, kai jūs kalbėjote apie 28 valstybės narės. Josefas praeitą savaitę plenarinėje sesijoje sakė, kad ironiška, kad Maltai tenka pirmininkauti Junktiniai karalystiai traukiantis e, iš ES, bet mes vis dar čia tebesame ir stengsime daryti, kas mūsų galiuose. E, džiaugiuosi, kad kalbėjote apie įgūdžius ir kompetencijas, ponas Kardona, kad jas akcentavote. O ponas Mitijus sakėte, kad energetikoje svarbiausia žmonės. Kaip socialdemokratai mes tikime, kad energetika nėra prekė, tai yra pagrindinė mm, socialinė teisė. Apie 15 milijonų Mm, piliečių ES gyvena, e, patiria energetinį skurdą. Mes rengiame mm, manifestą šią temą, kuris bus paskeltas gente. Įvyko seminaras, kuriuo metu buvo e, rengiamas šis manifestas ir aš tada pasakiau, kad niekas neturėtų rinktis tarp šildymo ir maisto. Ir vienas, viena kolegė atsistojo ir pasakė, Tereza viduržėmio jūros šalyse vasarą žmonės miršta dėl to, kad negali, neturi už ką įsijungti oro kondicionierius. Taigi mes turėtume pasakyti, kad niekas neturėtų būti priverstas rinktis tarp šildymo, vėsinimo ar maisto. Ar galite užtikrinti, ministrė Mici, kad energetinis skurdas ir kova su juo bus įtrauktas į jūsų pirmininkavimo darbo atvarkę? Ačiū. Ačiū, ponė. Tai jau visi klausimai, kuriuos uždavė mūsų nariai, dabar norėčiau prašyti ministro atsakyti. Prašom. Galbūt tą pačią tvarką. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau mm, padėkoti Europos parlamento nariams, kurie pasisakė per šias diskusijas. Kai dėl mano nedidelio portfelio šiame komitete galėčiau padalinti savo atsakymus į dvi dalis. Pirmiausia, pradėsiu nuo mažų ir vidutinių įmonių. Be abejo, galimybė gauti finansavimą MVI ir įmonėms startuoliams yra labai svarbi, labai svarb, tai labai svarbu ir bent jau keturis metus dirbdamas kaip ekonomikos ministras galiu pasakyti, kad e, finansavimo Įmonių finansavimo klausimas nuolat įtraukiamas į darbo tvarkę, bet mes taip pat matome, kad tradiciniai finansavimo metodai nebūtinai pasiteisina. Ir kaip ponas Butikofer pasakė, kalbėdamas apie pramonę, vietos e, MVI Europos jurisdikcijose taip pat susiduria su konkurencija, konkuruoja su trečiosiomis šalimis. Taigi mūsų siekis kaip pirmininkaujančios valstybės būtų surenkti išsame diskusiją ir rasti tinkamus sprendimus mažoms ir vidutinėms įmonėms, e, įmonėms startuoliams. E, turime numatyti alternatyvius jų finansavimo būdus. Tai nebūtinai reiškia banko paskolą. Tai gali būti kitos paskatos, iniciatyvos. Parama gali būti teikiama mm, taip, kaip buvo padaryta vietos lygmenių, taikomi teisės aktai e, šeimos verslui. Mes šiems klausimams skirsime neformalią tarybą, ten bus kalbama apie galimybės gauti finansavimą. Ir artimiausioje konkurencingumo taryboje kalbėsime apie įmonės startuolės, apie besiplėčiančias įmonės ir taip pat organizuosime kitų renginių, pirmininkaujant Maltai. Taigi, kalbant apie mažasis ir vidutinės įmonės, taip, mes tikrai suprantame, kad svarbu keistis nuomonėmis, aptarti mm, neseniai paskelbtą komisijos komunikatą dėl įmonių startuolių ir tikrai skatinti mažų įmonių plėtrą ES. Toliau pramonės klausimai. Vėlgi e, galiu atsakyti kalbėdamas apie pramonės e, politiką ir paskui mm, kalbėti apie konkurencingumą. Pirmiausias klausimas, kuris kyla, ar mes turime pramonės politiką. Mm, jeigu pagalvosime apie tai, e, kas e, vyko pastaraisiais metais, Junkerio komisijai nusprendus, kad pramonės politika turi būti įtraukta į platesnį politinį kontekstą, nors kalbama apie labai skirtingas politikos rytis, bet kalbama apie bendrąją rinką. Ir todėl komisijos nuomonė e, visai tinkama apjungti ir turėti tą vieną sistemą. Vis dėlto pramonės politikos mes e, neturime. Ir e, jeigu būtų parengta pramonės politikos strategija, tai pirmininkaujantį Maltą tikrai įtrauktų į, tarybos, į konkurencingumo tarybos darbo tvarkę. Uh, Buvo šiandien kalbėta apie tai, kaip reikėtų didinti pramonės konkurencingumą. Tai iš tikrųjų mūsų mm, pirmininkančios valstybės vienas pagrindinių prioritetų. Mes toliau remsimės tuo darbu, kuris buvo atliktas pirmininkaujant Niderlandams ir Slovakijai. Ir mes toliau skirsime didelį dėmesį ES konkurencingumui, lyginant su trečiosiomis šalimis. Mm, taip pat mm, kokie yra sandorių mokesčiai veikiančioms ES įmonėms. Aš jau sakiau savo žinkinėme pasisakymė, mes daug dėmesio skirsime chemijos pramoniai, pramonės skaitmeninimui, logistikai, e, įmonėms startuoliams, MVI ir Europos gynybos veiksmų planui. Mes taip pat suprantame, kad valstybės narės nori turėti išsame pramonės politiką ir pirmininkaujantį valstybę numato diskusijas apie konkurencingumą. E, ir mes taip pat ketiname aptarti neformaliame ministrų susitikime konkurencingumo ir finansavimo klausimus. Tai tiek e, atsakymų į Europos parlamento narių klausimus. Pabaigai tai, ką pasakė ponia Werner apie tai, apie tą sudėtingą padėtį, kuri susidarė um, Trumpui. Trumpo administracijai pradėjus dirbti, taip, tai kai ką keičia, bet mano nuomonė, kad mes taip pat turime ir galimybę, kurią galime išnaudoti. Turime pakelti kartelę, turime mūsų ekosistemą, sakykime, padaryti palankesnę, nes aš nuoširdžiai tikiu, kad šiuo metu ES gali e, iš tikrųjų pasinaudoti e, ir gauti naudos iš tarptautinės priekybos ir tikrai išnaudoti šią situaciją savo pozicijoms sustiprinti tarptautinėje arenoje. Mm, ačiū dabar Jums žodis, ministrė. Pirmiausia, į pono turimas klausimą, kuris išsakė svarbių minčių. Pirmiausia, regioninė dimensija, viduržėmio jūros regionas, kur Malta nori šią dimensiją plėtoti. Mes manome, kad jungtis tiek e, energijos ar kitokios su Šiaurės Afrika ir regionu gali suteikti papildomas prietinės vertės. Mes šią darbo tvarkę plėtosime. Mes kaip valstybė narė rėmėme kaiminių Italijos prašymą dėl jungties su Tunisu ir manome, kad Romedo dimensija turi būti labai svarbi, dėgiant energijos veiksmingumo kultūrą ir tam, kad užtikrintume alternatyvus šaltinius ir užtikrinti tiekimo saugumą. Žinoma, yra įvairūs stabilumo lygmenys Šiaurės Afrikoje, mūsų kaiminystėje Libijoje šiuo metu. E, Libijoje yra neramumai, todėl sunku būtų plėtoti tokias iniciatyvas ten. Tačiau galbūt galima plėtoti ryšius su Alžyru, Maroku, Tunisu, Egiptu, kuris e, nesnei rado nemenkus dujų rezervus. Ta mes remsime ir šiame kontekste kaip e, atraminę iniciatyvą rengsime Viduržėmio jūros ministrų sustikimą gegužės mėnesį iš Alžyro, iš Egipto ir kviesime šį komitetą ir tarybą aptarti tas Viduržėmio jūro platformas. Tai yra atsinaujinančios energijos, dujų ir elektros. Tai pirmasis klausimas. Antras. Jūsų klausimas buvo susijęs su mūsų statistika. Jūs e, tinkamai panėjote e, kainas e, Skandinavijoje ir kitose regionuose. Ta prasme mes skatintume daugiau jungčių atsiradimą, kad tokios kainos atsirastų ir didesnėje kontinento dalyje, Mūsų valstybė narė yra geras pavyzdys, mes turime fizinį, fizinę jungtį, kuri atsirado tarp Maltos ir Sicilijos jungta 15 metais. Jungtis veikia, kartais yra sutrikimų, tačiau jungtis tarp Italijos ir Sicilijos nėra tokia stipri. Yra e, nepakankamo pajėgumo, jeigu tai aišku e, pagerinta būtų tenktis mums galėtume pasinaudoti ir geresnėmis kainomis. Pane Mirėm dalį iškelia gerų klausimų. Pokyčiai vykstantis Maltoje, jie yra susiję nuo e, naftos, kurio prie suskystintų durių perėjimą. Tai įdėgėme per mažiau negu keturis metus. Dėl to sumažėjo ne tik tai kainos, bet ir e, 90 procentų sumažėjo emisijos ir 90 procentų sumažėjo tarša dalelėmis, uždarius dvi jėgainės. Aišku, kad tai susijęs su gyve, žmonių gyvenimo pasikeitimu ir mes ir toliau imsimės kitų dujų iniciatyvų, e, suskysime dujų terminalą pakeisdami vamzdynų. Antras klausimas susijęs su Europinė dimensija, tai yra dujų tikimas saugumas, e, jo reglamentas. Čia yra trys dimensijos - regioninis bendradarbiavimas, informacijos, keitimas informacijos solidarumas. Manau, kad gruodžio tarybos išvados padresina. Yra keletas klausimų, kur bandome, kurias bandome išsprausti. Turime ne vieną darbo grupę, kurios dirba pastarasis kelias savaitės. Mes norime kad mūsų pirmininkavimo metu būtų pradėtos diskusijos ne tik su parlamentu, bet iš tikrųjų būtų užbaigtas šis teisės aktas, kuris yra simboliškas ir labai svarbus, e, nes jis turės įtakos europiečių gyvenimui. Ponas Likijotis uždavė keletą klausimų dėl energetinio skurdo, ponia Grefin taip pat apie tai kalbėjo. Energetinis skurdas, e, aišku, mus liečia, apie jį kalbėsime per paketą švarios energijos Europoje. Reikia pabrėžti, kad pirmą kartą pakete yra pažeidžiamų vartotojų apibrėžimas, tai yra pirmasis žingsnis, to nepakanka, bet tai yra pirmasis žingsnis. Ir dirbsime su šią darbo atvarkę aptardami paketą. Tai yra artimas klausimas, nes būtent apie tai kalba žmonės, kaip ponė darė, taip sakė, kad žmonėms nereikėtų tekti rinktis tarp e, būsto apšildymo, atvesinimo ar maisto pirkimo. E, kaip sakė pana Griffin. Linkiu Jums, ponia Griffin, e, sėkmės gente per Jūsų renginį, ten turbūt bus patikta nemažai gerų pasiūlymų. Ponas Rikėtis Klaus kalbėjo apie tai, kad Malta yra izoliuota nuo tinklo. Dabar turime jungti su Sicilija, kuris, kurio pajėgumas yra 200 MW. Aišku, ir mažai šaliai reikia tiekimą saugumą užtikrinti. Todėl jeigu ta jungtis sugestų, mums reikia turėti pakankamai pajėgumų aprūpinti šalį pagal N-1 principą. Mes sukūrėme tokį mišinį Maltoje, pirmiausia, naudant atsinaujančią energiją, dujas ir rezervinius pajėgumus, jeigu dujų e, jėgainė ar e, jungtis sugesto. Aišku, mes norėtume, kad komisija ir toliau panašius e, iniciatyvas propaguotų, kad kitos valstybės, visos valstybės narės būtų ir pusėje sujungta. Panas Likijotis tyrinėjo tai rytų viduržėmio dimensiją. Tai yra artima problematika radus dujų Kipre, e, rytų viduržėme jūroje. Mes norime stiprinti bendradarbiavimą šiame kontekste ir sieksime, kad taip įvyktų. 2014 metais kartu su komisija ir Kipro vyriausybė surinkime bendrą renginį Maltoje, kad pradėtume Euromedo procesą. Tuomet italai rengia kitus renginius Romoje. Mes taip pat tai darysime gegužės mėnesį, mėnesį ir plėtosime platformą ne tik dujų, bet atsinaujančių šaltinių ir elektros sritise. Na, aš praleisiu, perėsiu prie atsakymų poniai Kapel, kuri kalbėjo apie pano Šefkovičiaus ir Kanietė pasiūlymus dėl švarios energijos europiečiams. Mes norime, kad mūsų pirmininkavimo metu būtų skurtas proveržis šių dokumentų prasme. E, tarybos e, narės kol kas žiūri, kokios yra pozicijos dėl tų dokumentų. Čia kalbama apie daugą, apie energijos efektyvumą, atsinaujančius šaltinius, elektros rinkos dizainą ir kitus elementus, kurie labai svarbus Europos ateičiai. Visis narės nori laiko e, įsigilinti į dokumentus ir mes pasirengę pradėti diskusijas dėl visų dokumentų pakete mūsų pirmininkavimo metu. Netgi skiriame papildomų išėlių mūsų nuolatiniai atstovybei. Paprastai viena darbo grupė per savaitę posėdžiauja energijos grupėje. Tai yra keturios darbo grupės per mėnesį. Mes padiname tą skaičių ir turėsime dvi darbo grupės, iš viso iš vis įvyks šeši posėdžiai per mėnesį. Taip mes siekime greičiau dirbti ir siekdami pragmatiškai tai žvelgti, mes norime bendrą požiūrį suformuoti dėl pastatų energetinio nenaudingumo greičiau ir elektros rinkos direktyva, aišku, bus kupina iššūkių, kai kurios šalės nerva dėl kamens anglės, pajėgumų, kitos turi savo darbo atvarkę, bet mes sieksime, kad šis paketas pateiktų tinkamas priemonės eiti į priekį. Ir tam aš e, sukviečiu vasario mėnesį jau tarybą, kad jau iš karto galėtume žinoti valstybių narių nuomonės apie šios klausimus. Totas Verderis teigia, kad mes turėtume kalbėti apie klausimus, kurie susijęs su žmonėmis. Dėl to, kad labai svarbu energijos ženklinimas. Taip, jis yra svarbus. Suprastintas ženklinimas vartotojams pas, padėtų pasirinkti geriausius produktus energijos efektyvumo prasme ir kiek kainuoja visai produkto gyvavimo laikotarpį įnaudoti. Šiuo metu metu kalbama techninius dalykus e, dėl gyvenimo ar per deleguotą ir įgyvendinimo aktą. Yra tam tikros įtampos tarp institucijų šiuo metu, kaip suprantu. Dar keturi teisės aktai iš kitų portfelių su tuo yra susiję, tačiau aš norėčiau dėti pastangas, kad užbaigtume šios klausimus mūsų pirmininkavimo metu, nes tai yra gerai tai būtų teisinga mūsų vartotojų e, labai. Panas Količiak uždavė klausimą apie atsinaujančių šaltinių mišinį Maltoje. Atsiprašau, kad neteisingai ištariau jūsų pavardę. Tai yra svarbu metai, mes sudarėme su geofiziniais apribojimais, nuo administracija pastaraisiais keturiais metais pasiekė tarpinius tikslus siekiant 20 metų tikslų, pakeitėme savo energijos mišinį. Iš pradžių anksčiau daugiau dėmesio buvo skiria vėjo energijai, bet dėl paukščių migracijos mes parašėme naujus, naują mišinį. Jis daugiau dėmesio skiria saulės energijai. Naudojame praktiškai kiekvieną Maltos stogą, fabrikų stogus, kasyklas ir kitas vietas saulės energijos parkams. Taip pat e, biokūro naudojimas yra skatinamas, jis tapo privaloma ir atliekų energija. Mes taip siekiame pasiekti savo tikslų. Pone Grifin, turbūt atsakiau į daugiausią klausimą dėl pažeidžiamų vartotojų ir energetinio skurdo. Aš asmeniškai domėsiaus, kad tai atsispindėtų e, švarios energijos pakete tai susiję ne tiek su apibrieštimis, kiek su konkrečiamis priemonėmis. Toliau buvo keletas klausimų dėl mano asmeninių finansinių reikalų. Iš kolegų iš opozicinės partijos Maltoje noriu pabrėžti keletą dalykų. Man patarė iš tiesmės atsakyti, kad aš turėčiau atstovauti čia valstybės narės o, ir nekalbėti apie vietos klausimus, tačiau gerbdamas parlamento narius, turėčiau pateikti kai kurią informaciją šiuo klausimu. Mano finansiniai reikalai ir pozicija buvo aiškiai visada. Aš įsteigiau šeimos patikos fondą ir e, ją valdančią bendrovę, kad būtų galima valdyti šeimos turtą. Ta bendrovė kaip sakė pana Metso, įsteigta 13 metais po rinkimų, tai yra visiškai neteisinga. Aš paskelbėjau steigimo dokumentus, aš taip pat paprašiau audituoti mano finansinius reikalus, kas yra beprecedentiška, ko Maltos politikas ne vienas nėra padaręs. Tas auditas vyksta, ten tikrinami visi mano asmeniniai finansiniai reikalai. Ir Aš nieko neslėpsiu, visa tiesa bus žinoma. Aš taip pat užsakiau nepriklausomą finansinį auditą, kuris papildė tą finansinį auditą. Ir visą tai turėtų pateikti, pateikti visus atsakymus, kas tuo domisi, noriu patikinti jos šiame kontekste, kad aš norėčiau išeiti už partinių, partinės politikos ribų. Šiandien mano vaidmo čia yra savauti darybą ir mes turime užtikrinti, kad išmintingai būtų išnaudoti tie šeši mėnesiai dėl elektros ženklinimo, dėl e, dujų tiekimo saugumo, tai yra svarbu žmonėms ir turime puikų komisijos pateiktą paketą. Jis yra sudėtingas, kupinas iššūkių. Tam reikės e, darbas su suinteresuotomis šalimis, o parlamentas turės tikrinti ir e, diskutuoti dėl įvairių klausimų, kad Europa turėtų prieinamos energijos, kad oras būtų švarus, būtų išnaudojami atsinaujantis ištekliai ir energijos efektyvumo tikslai būtų ko galima e, ambicingesni. Ačiū Jums abiems ministrams. Malta pirmininkavo pirmą kartą, todėl tai yra istorinės e, e, įvykis. Mes linkime Jums sėkmės pirmininkavimo metu. Mūsų komitetas labai aktyviai dalyvaus Jūsų pirmininkavimo veikloje. Dar kartą labai ačiū, mėly kolegos. Kitas komiteto posėdis vyks rytoj iš ryto 9 val. tačiau po 3 minučių pradėsime koordinatorių posėdį. Po 3 minučių koordinatorių posėdis šioje salėje. O rytoj ryte